Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Susirinkę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Visi gavote darbo atvarkę. Ar turite kokiu nors pastabų dėl darbo atvarkės? Atrodo, kad ne, todėl darbo atvarkę laikysime patvirtintą. Galite pasižiūrėti į dokumentų aplanką, kokiamis kalbomis vyksta vertimas. Posėdis transliuojamas internetu, kaip ir tapo įprasta. Ir perinu prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Tai yra aštuonių Europos audito rūmų narių skirimas. Pirmąją posėdžio valandą skirsime trijų kandidatų e, kandidatūrų svarstymui, kurie jau yra audito rūmų nariai. Mes svarstysime galimybę pratesti jų kontraktus. Todėl siūlyčiau visų pirma suteikti kiekvienam iš kandidatų po penkias minutės, pasisakyti, išklausyti jų. Paskui visi komiteto nariai turės galimybę užduoti klausimus. Kandidatai atsakys, jei bus laiko papildomiams klausimams užduosime juos,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 nekalbėsiu vien tik olandų kalba per visą savo pasisakymą, bet kaip žinote, mano šalyje kalbos klausimas, kurio kalbama yra gana opus klausimas. Taigi kalbėsiu įvairiomis kalbomis savo pasisakymo metu, bet kadangi mes mūsų gimtoji kalba ta pati pirmininkė, Pradėjau pasisakymą olandų kalba ir, kaip jau minėjau, kalbos pasirinkimas mano šalyje yra gana jautrus klausimas. Taigi norėčiau pasakyti keletą žodžių gimtają kalbą. Noriu visų pirma padėkoti visiems komiteto nariams. Noriu padėkoti visiems, kurie taip anksti atėjo į šį posėdį. Uh, Žinau, kad puikiai išmanote parlamentinio darbo niuansus. Aš pats es, turiu šiek tiek parlamentinio darbo patirties. Tačiau man visada buvo sunku suvokti, kodėl parlamento narių darbo frakė tokia įtempta. Žinau, kad kartais dalyvaujate net trijose posėdžiuose per dieną. Ir kai dirbdamas audito rūmų nariu, buvau, turėjau galimybę pabendrauti su visais komiteto nariais. Perinu į anglų kalbą, sako kalbėtojas. Aš e, atsinčiau savo gyvenimo aprašo e, santrauką. Ir kai tapau auditorumų nariu prieš penkis metus, dirbau trečioje grupėje, dabar e, ta trečioji grupė tapo vienu iš audito rūmų. Iš, tri, iš keturių audito rūmų departamentų. Mano pirmtakas, Belgijos atstovas, taip pat dirbo tame departamente. Ir dirbdamas audito rūmose parengiau nemažai dokumentų parengiau penkias specialiasias ataskaitas ir visais atžvilgiais. Tai tikrai nemažas kiekis dokumentų ataskaitų. Juos tikriausiai visus žinote. Rengiau ataskaitą apie tsunami taip pat. Bus rengiama papildoma testinė veiklos vertinimo ataskaita paprastai įrengiama po trejų metų. Taip pat, taigi rengiau ataskaitą apie komisijos e, indėlį į atstatymo pastangas po Mitch tsunamio e, padarinių. Pat rengiau ataskaitą apie galių atidavimą. Ir me, šiais metais rengiau apie ES lėšų e, panaudojami per jungtinių tautų organizacijas e, naudojimo efektyvumą. Aš taip pat rengiau e, ataskaitas apie lėšų biudžeto lėšų panaudojimo patikimumą 2006-2007, taip vadinamą DASą. Ir aš esu to trečiojo departamento vadovas, dekanas. Ir nuo šių metų pradžios dirbu administracinėme komitete, kuriam vadovauja mūsų pirmininkas. ta struktūra, e, sakyčiau, tokio valdymo komiteto pobūdžio struktūra. Ir užbaigdamas savo pasisakymą, norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Noriu prisidėti e, toliau užtikrinant e, aukštus uh, griežtų kriterijų gyvendinimą audito rūmų darbe. Audito rūmai yra rimta institucija ir todėl metodai ir kriterijai, kurie mm, yra taikomi, turi būti griežtai gyvendinami. Kitas dalykas, jūs Europos parlamentas atstovaujate Europos mokesčių mokėtojus ir mes dirbame jiems. Uh, Būtent todėl labai svarbu, kad, mes, kad mūsų santykiai su Europos parlamentu būtų kiek įmanoma geresni, kaip ir su kitais suinteresuotų um, grupių atstovais. Taip pat manau, kad mūsų ataskaitos, ataskaitose svarbiausia akcentuoti kokybę ir poveikio vertinimo niuansą. Ačiū, jeigu bus galimybė, aš norėčiau taip pat pas, pasisakyti vėliau. Dėkoju ponui Pinkstonui. Suteiksiu žodį dabar ponui Kaldeira. Ačiū. Pane pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai. E, man tikrai didelė garbė ir tuo pat metu didelė atsakomybė dirbti paskutinius 11 metų audito rūmose, būti jų nariu. E, Tad ne pirmą kartą esu čia šiame komitete siekdamas išlikti auditorumo nariu. E, nuo to laiko, kai pradėjau dirbti auditorumuose 2000-ųjų kovo mėnesį, visada savo veiksmais stengiausi padėti savo institucijai pasiekti savo misiją kaip ES išorės auditoriaus misiją. E, pradėjau, kaip sakiau, dirbti prieš 11 metų. Pradžioje buvau atsakingas už bankininkystės veiklą ir ES agentūras. Po 2002 metų pradėjau dirbti grupėje rengiančioje biudžeto įvykdymo patvirtinimo patikinimo deklaracijas. Teko apsilankyti ir šiame komitete. Na ir taip pat e, buvau atsakingas už audito rūmų nuomonę apie vieningo audito sistemą. E, aš džiaugiuosi, kad e, po to darbo ir Europos parlamentas, ir taryba pritarė komisijos pasiūlymams ir matau, kad dalis iš jų atsispindi ir naujajame finansų reglamente. Nuo 2006 dirbo horizontalėje auditorumų e, grupėje, kuri atsakinga už audito metodologijos vertinimą ir toliau užsiimu e, audito metodologiją ir kokybės kontrolę. Jūs žinote, kad vėliau trims metams buvau išrinktas auditorumų pirmininku, tai įvyko 2008-aisiais ir jūs žinote, kad ką tik visai neseniai buvau perrinktas juo kitiems trims metams. Jūs žinote, kad per tą laiką auditorumai e, įvykdė vidaus reformą, užbaigė vidaus reformos procesą e, buvo įvesta atskirų auditorumų departamentų sistema ir apie tai jau kalbėjo mano kolega. E, e, auditorumai priėmė taip pat pirmąją savo audito strategiją, kad galima būtų sustiprinti bendradarbiavimą su kitomis ES institucijomis ir ypač su Europos parlamentu. Uh, Ir aš manau, kad tai ypač aktualu ir kalbant šiame komitete. Greta to auditorumai e, aktyviai prisidėjo prie viešosios diskusijos dėl e, biudžeto, viešųjų pirkimų reformos ir apskritai prie diskusijos dėl ekonomikos valdysenos. E, aš manau, kad audito rūmai tobulina savo veiklos efektyvumą, tinkamiau išnaudojant išteklius. Ir tai buvo ir tebėra mano prioritetas ateičiai. Jeigu būčiau a, a, prate, jeigu mano kadencija būtų pratesta, aš visų pirma norėčiau stimuliuoti uh, E, audito rūmų e, ilgalaikės strategijos sukūrimą, kad galima būtų geriau įvertinti lūkesčius e, ir užsibriežti tikslus, kurių reikėtų siekti audito rūmams Taip pat norėčiau, kad auditorumai e, viešoje erdvėje būtų labiau atskaitingi tiek Europos parlamentui, tiek kitoms nacionalinėms institucijams, tame tarp ir aukščiausiams valstybių narių audito institucijoms. Na ir e, taip pat prisidėti prie audito rūmų e, komunikacinio darbo, kad galima būtų plačiau paaiškinti mūsų veiklą. Pone pirmininkė, savo kadencijos metu aš stengiausi pagerinti Europos finansų e, valdymą ir kontrolę. E, aš norėčiau, kad auditorumai ir toliau šioje srityje būtų e, nepriklausoma profesinė ir atskaitinga institucija, vaidinanti savo vaidmenį šiuose procesuose. Dėkuoju. Pirmininkas dėja neįsijungi mikrofono, vertėjai atsiprašo, kad negali išversti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, ačiū už suteiktą galimybę man dalyvauti šiame posėdyje ir e, paprašyti jūsų pasitikėjimo, kad galėčiau dirbti antrąją auditorumų nario kadenciją. Kaip žinote, e, buvau paskirtas šių metų birželio mėnesį, e, pakeičiau savo pirmtaką auditorumuose ir tapau e, audito departamento numeris 3 nariu ir iš karto pradėjau renkti šių metų ataskaitą apie išorės paramą, kurią teikia e, vistamajame bendradarbiavime Europos Sąjunga. Aš e, atsakingas už tris veiklos audito uždavinius. E, pirmasis susijęs su E, veiksmais užtikrinant maisto saugumą e, pietų Saharoje, Afrikoje. Antrasis e, susijęs su preliminarė studija dėl komisijos išorės paramos vadinamoms trapioms valstybėms. Na ir trečiasis susijęs su ES parama Palestinos žmonėms. Kalbant apie horizontaliuosius e, e, darbus, tai aš esu įsitraukęs į auditorumų kitos strategijos parengimą, ypač kiek tai susijęs su procedūromis, aš ketinu prisidėti e, supaprastinti nant tas procedūras ir e, tikslingiau e, adresuojant auditorumų pranešimus. E, Šiame darbe aš esu pasiryžęs padėti jūsų komitetui, ne tik pateikdamas lai, savalaikės ataskaitas, bet taip pat ir diskutuodamas pagrindinės problemas, kurios prisidėtų prie ES finansavimo patobulinimo. E, Ir e, todėl aš manau, kad e, atviras dialogas su parlamentu ir komitetu yra esmingai svarbus siekiant šio tikslo. Dėkoju už galimybę šiandieną čia pasisakyti ir nekantrai lauksiu jūsų klausimų. And... Ačiū, ponė Vesbergai. Dabar norėčiau steigti žodį parlamentarams, pirmiausiai pranešėjai. Want... Galbūt jūs norėtumėte tarti žodį. Taip, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kandidatams štai kad jie atvyko atnaujinti savo paskirimo auditorumuose. Pirmiausiai dėkoju ponui Pinkstinui, norėčiau jo paklausti apie jo darbą per pirmąjį, per pirmąją kadenciją dirbant tai audito rūmose, jisai dirbo daugiausia su išorniais veiksmais. Iš tikrųjų, ten ES daug dirba šią srityje, norėjau paklausti. Ar, kaip žinote, pastaruoju metu mes laiko turime problemų su bendradarbiavimo programomis, būtent bendradarbiavimo su išornėmis organizacijomis, konkrečiai su jungtinėmis tautomis. Norėjau paklausti jūsų, kaip manote, ar ruošiant specialiasias ataskaitas, e, dirbant e, kaip e, dirbant treč, trečio departamento vadovų, išorinių ryšių vadovų. Kaip manote, ar šitą situaciją pagerėjo ir kaip ruošitės ją gerinti, nes per pastaruosius pokalbius ir debatus apie jungtinių tautų mm, lėšų panaidomos skaidrumą, ES skirtas lėšas ir jų panaudojimą, tai dar kol kas yra neaišku. Taip pat jūs kalbėjote apie Europolo bendrąjį audito mm, komitetą. Kaip žinote, tas dokumentas dar kol kas nebaigtas ir jisai ruošiamas su problemom, dėlėmis problemomis. Kaip manote, kiek galėtumėte dalyvauti bendr, kiek jūsų įsitraukimas į šitą auditą e, padėjo išspręsti visas esmas problemas? Galiausiai jūs sakote, kad jūs norėtumėte savo ataskaitomis prisidėti prie audito kokybės audito specialių ataskaitų kokybės. Kaipgi jūs prisėtumėt prie tos kokybės? Ačiū. Ja, Pinkston. Pone Pinkstonai, galite iš karto atsakyti užduotą klausimą. Ačiū. Gerbama parlamentarė, ačiū pirmininkė. Iš tiesų, aš dirbau paminėtoje srityje, bendradarbiavime su jungtinėmis tautomis. Iš pradžių mes planavome viską įtraukti į vieną ataskaitą, bet vėliau pamanėme, kad tai elgtis būtų neišmintinga, nes toksai svarbus. Tai yra labai svarbus klausimas ir žinojome, kad šio klausimu dirba taip pat ir parlamentas. Taigi mes šitą klausimą padalijome į dvi ataskaitas. Nenorėčiau kartoti to, kas jau yra pačioje ataskaitoje, bet paminėsiu du dalykus. Tikiuosi, pirmininkė, galiu kalbėti už save ir tiesiog nenorėčiau kartoti to, kas yra parašyta. Kalbėsiu nuo savęs, galbūt taip, taip tikriausiai bus įdomiau parlamentarams. Pirmiausiai, komisija, reikia pripažinti, pasimokė ypač tas komisaras, nuosis, kuris prieš tris savaitės dalyvavo mūsų posėdėje. Čia kalbu apie priemonių pasirinkimą. Net man pačiam atlikus auditus nėra iki galo aišku, kodėl vienu konkrečiu atveju komisija pasirenka dirbti su jungtinėmis tautomis, o kitu atveju komisija pasirenka nedirbti su jungtinėmis tautomis. Man atrodo, komisija turi būti, turi aiškiai ir sąžininkai kalbėti su parlamentu. Turi būti pakankamai svarių priežasčių dirbti su jungtinėmis tautomis. Ačios priežastis turi būti paaiškintos ir išdėstytos parlamentui. Praeitie taip nebuvo daroma, ateityje spėju, kad bus daroma, bent jau komisaras man tai pažadėjo prieš tris savaitės. Taigi, pasirinkimas tarp skirtingų priemonių turi būti pagrystas. Taip pat ir, iš, ir remiantis finansinėmis ir politinėmis priežastimis. Pateiksiu nedėlį pavyzdį. Vakar mūsų departamento posėdėje mes apsvarstėme preliminarų auditą e, Kipre, Šiaurės Kipre. Buvo dirbama su jungtinėmis tautomis ir komisija paaiškino, kodėl buvo dirbama su, su, su jungtinių tautų plėtros programa. Šiaurės delegacijoje nėra dele, e, nėra, Šiaurės Kiprė nėra delegacijos ir buvo paaiškinta, kad būtent todėl, kadangi tai nėra ES, reikėjo dirbti su jungtinėmis tautomis. Taigi komisija lik ir pasimokė. Taigi tai yra pirmas dalykas, ką turi išmokti komisija - paaiškinti, kodėl imasi tokios priemonės įgyventi tam tikrą programą. Antras dalykas. Mums buvo labai sunku gauti informaciją iš jungtinių tautų. Visi žinome, kad jungtinė, jungtinės tautos yra labai dėlė šeimą. Lab, joje yra labai daug skirtingų institucijų, kurios dirba pagal skirtingą sistemą, skirtingą kultūrą. Vienos yra didesnės, kitos mažesnės, vienos dirba didesnėje, platesnėje plotmėje, skirtingose pasaulio vietose. Taigi labai sunku yra apibendrinti, bet aš pats nuvažiavau į Niujorką su savo darbuotojais ir susėdome pasikalbėti. Jeigu jungtinės tautos naudoja ES mokesčių mokėtojų pinigus, aš kaip auditorius ir kaip ES pilietis, manau, kad mes bent jau galime pasiteirauti, kaip tie pinigai yra e, panaudojami. Taigi, panaudojus šiuos pinigus, mes turime gauti tam tikrą ataskaitą. Pus, beveik pusė atvejų tikslų skaičius neprisimenu, bet maždaug pusė atveju ne, negavome iš viso jokios ataskaitos ir tai yra visiškai nepriimtina. Man atrodo labai svarbu, kad audito rūmai vykdydami auditus turėtų netiesioginį spaudimą, e, netiesiogiai spausti ir pačią komisiją, ir iš parlamento komisija turėtų patirti panašų spaudimą. Antras klausimas. Europolas. Aš nebuvau pats pagrindinis e, komandos narys. Daug kas žinau apie agentūras ir taip jau nemažai žinau, bet iš šio audito išsiaiškinau, kad mes paprastai agentūrą žiūrime e, kaip į vienodas institucijas, bet jos yra labai skirtingos. Europolas yra E, didelė agentūra ir didelės agentūros e, gali lengviau pritaikyti visus nuostatas reglamentus negu mažosios. Ar Europolė reikalai klostosi geriau? Manau, kad taip. Ir paskutinis klausimas, aš labai trumpai. Pirmininkas, jūs kalbėjote labai ilgai jeigu toliau atsakinėsite, kiti nariai neturės laiko atsakyti į klausimus, tai norėčiau nutraukti. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Parašyčiau pranešėjos užduoti kitą klausimą kitam kandidatui ir norėčiau, kad laikas būtų ribojamas. Dvi minutės klausimui, dvi minutės atsakymui. Ar įmanoma sutilpti į tokį laiko limitą? Ačiū pirmininkė. Aš pati puikiai suprantu, nes labai noriu, kad, kad spėtumėm visų paklausti ir visi spėtų atsakyti. Pona Kaldeira mes puikiai pažįstame, jisai pirmininkavo e, audito rūmos ir manome, kad įvedė mm, pakeitimų į audito rūmus. E, iš tikrųjų, audito rūmai pasikeitė, anksčiau tai buvo lik ir tam tikra mm, netikėtumų dėžutė, o dabar jie yra daug labiau nuspėjami, jų darbas nuspėjamas. Uh, Keli klausimai. Pirmiausiai dėl naujų kompetencijų susijusių su naujais finansavimo mechanizmais, kur Europos e, Sąjungos biudžetas yra naudojamas. Klausimas toks. Kaip manote, ar nereikėtų, žinau, kad jūs jau perorganizavote, E, auditorumus, bet ar nemanote, kad reikėtų sukurti naują struktūrą, kad e, auditorumai dirbtų efektyviau, ypač lyginant su nacionaliniam audito institucijom. Kalbant apie komunikaciją, jūs sakote, reikia pagerinti komunikavimą, e, geriau pasiekti pilietį. Ar jūs turite kokių konkrečių minčių, kaip tai padaryti? Ir paskutinis klausimas susijęs su taryba. E, Kaip manote, ar pagerinus e, ryšį su nacionaliniais audito rūmais e, pagerėtų jūsų santykiai ir su taryba, ypač kai kalbame apie ES biudžeto panaudojimo patvirtinimą? Ačiū, ponia Kaldera, prašau. Noriu padėkoti už klausimą ir už e, malonius žodžius. Naujosios finansinės priemonės ir visi mechanizmai uh, kurie, kurie yra kuriami ir kurių tikslas spręsti Europoje susidariusią padėtį ir visame pasaulyje siaučiančią ekonominę finansinę krizę, valstybių įsiskolinimo krizę, reikalauja naujų priemonių ir e, aukščiausios audito, vis pagrindinės audito, audito institucijos visoje Europoje taip pat turi imtis atitinkamų veiksmų. Audito rūmai jau imasi spręsti šios klausimus. Uh, Kalbėsiu labai trumpai. Kalbant apie tas priemonės, kurios yra susijusios su ES biudžetu, tai yra Europos stabilumo mechanizmas, kuris teikia 60 milijardų eurų garantijas, remda, e, e, garantuodamas jas, tos finansus ES biudžetu, tai mes jau domėjomės jo sąskaitomis kalbant apie tas priemonės, kurios nepriskirtinos mūsų kompetencijai, bet kurios priskirtinos nacionalinėms audito institucijoms, mes aktyviai dirbame, siekdami užtikrinti, kad stabilumo e, finansavimo mechanizmas ateityje būtų tinkamai audituojamas. Ir tikimės, kad, e, ir žinome, kad galutinėje sutarties redakcijoje numatyta, kad E, reikia sudaryti e, mišres struktūras, kuriuose būtų nacionalinio audito institucijų atstovai bei e, auditorumo atstovai ir jie turėtų tikrinti tų institucijų darbą. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su nacionalinėmis audito institucijomis ir praėjusiu metu ataskaitoje, kurią jums pristatėme, jau integravome e, mūsų darbo rezultatus, dirbant su nacionalinėmis audito institucijomis, pavyzdžiui, Čekijos Respublikos ir Niderlandų žemės ūkio srityje. Mes e, patikė, galime patikti daugiau informacijos dirbdami draugę. Žinoma, dar reikia įvertinti uh, pat, to, tokių bendrų, tokios bendros veiklos duodama naudą. Ir čia noriu paminėti dvi darbo grupės, kurias esame įkūrę, e, vertinant tai. Viena darbo grupė e, domisi, kaip e, įvertinti fiskalinės ir audito politikos e, veiksmingumą. Kita darbo grupė nagrinėja, kaip e, analizuoti priemonės, kurių, kurios yra susijusios su Europos 2020 strategijos įgyvendinimu. Pirmininkas, ačiū. Ar dar turite klausimų? Ne, ačiū, ne. Tuomet norėčiau sutikti žodį poniai Gressler. Dėkuoju pirmininkė už galimybę užduoti klausimą visiems kandidatams, visiems auditorumų nariams, tikriau sakant. Ar e, dirbdami auditorumuose jie stengiasi apginti savo valstybės narės? Ir jeigu taip, tai kas tada atsitiko? E, rūmų pirmininkas Kaldera paminėjo vieną sukčiavimo atvejį. E, susijusi su audito rūmais, e, honorarai teisininkams e, buvo sumokėti iš mokesčių mokėtojų kišenės. E, ką galėtumėte apie tai pasakyti, nes būdamas paprastu piliečiu ES tikriausiai prieigos prie tokių pinigų neturėtumėte. Na ir dar viena pastaba dėl specialiųjų e, ataskaitų. Kritiška pastaba. Juose paprastai pasigendame e, rekomendacijų ateities veiklai. Man regis, tos specialiusios ataskaitos yra pernelyg bendro pobūdžio. E, man tai regis e, gana kontradiktiška procedūra ir galbūt e, nėra tinkamo e, koordinavimo audito rūmose. Ką reikėtų nuveikti, kad tos specialiosios ataskaitos būtų nuoseklesnės? Teko man dirbti su daugeliu specialiųjų ataskaitų ir būtent toks įspūdis susidaro. E, yra e, nuomonių, kad būtent dabartinė auditorumų struktūra nulėmė e, būtent tokius rezultatus. Pirmininkas, aš norėčiau paprašyti kandidato atsakyti. Ponas Feksbergis pirmiausia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gal teisingai supratau vertimą ir atsakysiu, kad ne, nebuvo jokių priežasčių man bandyti ginti savo valstybę narę, taigi atsakymas čia ne. Jūs tai toliau klausėte apie specialiasias ataskaitas. Manau, kad tai įdomus klausimas ir aš manau, kad mes turime tobulinti specialiasias ataskaitas toliau iš mano salginai trumpos patirties keliose e, sritise. Aš manyčiau, kad mes labiau turime akcentuoti e, tokių ataskaitų tikslingumą ar sutelkimą į tam tikrą problemą. Aš dabar kaip tik dirbu ties preliminariaja mm, studija rengdamas ataskaitą apie vadinamasias trapesias valstybės, aš pasisakau už siaurą, bet gilę studiją. Ir tiesą sakant, nežinau, ar mums pavyks būtent taip e, ir atlikti tą darbą, bet būtent taip aš planuoju. Antras dalykas dėl e, laiko terminų. Aš, e, kiek aš suprantu, vienas dalykas kur neturime dalyti jokių nuolaidų, tai yra audito kokybė. Bet antra vertus, manyčiau, kad galbūt galėtume apsvarstyti galimybę e, reaguoti greitai, galbūt e, pagalvoti apie specialias ataskaitas, e, kurios būtų rengiamas per trumpesnį laiko tarpą negu dabar 18 mėnesių. Dėkuoju, ponas Pinkston irgi gal dvi minutės suteiksiu jums žodį atsakyti. Dėkuoju, panė pirmininkė. Atsakant į pirmą klausimą, į mane niekas nesikreipė dėl Belgijos reikalų. Niekada neprašiau, kad man būtų paskirta belgiška byla ir tokių bylų ne vienas nesumatęs. O jeigu būtų tokie bandymai, aš pasakyčiau ne. Tai ne mano reikalas, čia turiu būti labai aiškus. Uh, Neįmanoma įsivaizduoti, kad audito rūmų narys e, turėtų kokių nors e, reikalų ar kokios nors įtakos iš kieno nors pusės. Ir tokių dalykų per pastarosius šešis metus nebuvo nei vieno. Antrasis klausimas, aš manau, tai svarbus klausimas. Ir aš manau, kad čia yra vietos tobulėjimui. Aš pasakysiu, kokie, mano manimu, turėtų būti tie specialiai raportai. Trumpos, aiškios ir greitos tos specialiosios ataskaitos turėtų būti ir būtent to turėtume siekti. E, ataskaita apie tsunami, man regis, buvo savalaikė. Kartais turime pripažinti, kad tai nėra lengva, jeigu jūs norite uh, atlikti išorės veiksmų tarnybos auditą, tai e, ką jūs darote? Ar pradedate dabar, laukiate, kol e, kažkas jau įvyks, ar turite laukti, kol tie veiksmai jau bus užbaigti? Bet specialiasis ataskaitas turi būti trumpas, e, tikslios ir greitos. Ir žinoma, mes turėtume suformuluoti savo mintis ne vien e, audito žargonų, bet taip, kad e, e, tas ataskaitas lengvai galėtų perskaityti ir Europos parlamento nariai, ir paprasti piliečiai. Jeigu Lorenzas Summersas, e, garsus ekonomistas, sugeba kas dvi savaitės e, parašyti laišką Financial Times, vadinasi, ir audito rūmų nariai tą turėtų sugebėti padaryti suprantamą kalbą. For... Ponas Kalvyrė, pabandysiu sakyti visus. Pabandysiu atsakyti klausimus. Man atrodo, per, per, per 11 metų visą laiką stengiausi dirbti nešališkai. Taigi mano atsakymas yra ne jūsų pirmąjį klausimą. Kalbėjote apie specialiasias ataskaitas. Man atrodo, čia yra susijęs su tuo, ko mes klausė ponė Alaja Sander dėl komunikacijos. Taip, mes turime šitas ataskaitas pateikti greičiau ir pat rasti pusiausvyrą tarp kokybės ir kalbos, kuri būtų suprantama ir čia, Europos parlamente, ir piliečių. Taigi mes stengiamės įti tą kryptimį, žinoma, specialių ataskaitų patvirtinimo procedūra yra tam tikra nustatyta auditorumų procedūra, bet dėl šios sudėtingos procedūros kartais nukenčia ir pati kokybė ir mes turime dirbti taip, kaip mums ne visada patinka, taigi mes stengia, turime pasistengti sukurti naują sistemą, kuri geriau atitiktų Europos parlamento poreikius. Mes turime būti im, greitesni reaguodami, turime surasti naujus būdus pateikti ataskaitas, kurios būtų labai konkrečios, aiškios ir struktūruotos, at, kur atsakytumėm į konkrečius klausimus, bet kokybiškai ir atsižvelgdami į atitinkamą metodologiją ir standartus, pagal kuriuos turi būti vykdomas auditas. Apeldorf byla vis dar yra tyriama Olafo. Šitas procesas dar nesibaigęs, jis pradėtas prieš metus ir mes laukiame Olafo e, rezultatų. Tačiau remiantis statutu personalo darbo reglamentu ES darbuotojai gali paprašyti institucijos, kurioje dirba, paremti tyrime. Šitas. Š, patys auditorumai inicijavo šią bylą, perdavė Luksemburgo, Luksemburgo teismui ir teismas sutaupė labai nemažai lėšų, apie 600 tūkstančių eurų per metus. Taigi teismas tiesiog laikėsi nustatytų taisyklių ir dabar vykdomi tyrimai OLAFE. Auditorumai laikėsi sistemos ir mes dabar laukiame OLAFO išvadų bet esame visiškai tikri, kad šiuo atveju tikrai bus atrasta tiesa anksčiau ar vėliau. Ačiū, pirmininkas. Dar trys parlamentarai nori užduoti klausimų. Praščiau visiems trim užduoti klausimus. Kiekvienas turi dvi minutės, o tada visi trys kandidatai atsakys ir vėliau pranešėja galės apipendrinti. Pone Ivakova. Ivanova, thank you, thank you, Chairman. Uh, in a way the question... Pane Ivanova, mūsų pranešėja jau kaip ir uždavė šį klausimą, bet aš norėčiau grįžti prie finansinių priemonių klausimo, nes jis tikrai aktualus mūsų komitetui. Šiandien uh, Kokobų komitete pradedame renkti pranešimą dėl finansinių instrumentų vaidmens ES biudžete. Pone Kaldira, jūs minėjote, kad e, finansinio stabilumo mechanizmas, kurio biudžetas yra 60 milijardų eurų, jo, jo panaudojimą e, auditorumai stebės. Tačiau po kurio laiko e, tas stabilumo mechanizmas pakeis dvi laikinas priemonės ir dalis tų 60 e, milijardų eurų bus e, pervesta į ESM, į tą Europos stabilumo mechanizmą. Jūs minėjote sutartis ir kas numatyta sutartise, bet kaip jūs dirbsite, ką jūs darysite, kad e, audito rūmai vaidintų kiek įmanoma aktyvesnį vaidmenį e, audituojant šią, šias priemonės. Ponas Kalvin, prašau. Čia, čia, yes. Uh, Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą pirmininkų kaldeirai, bet noriu pasakyti, kad draugė su Pinkstenu e, rengiau pranešimą dėl galių perdavimo ES delegacijoms ir noriu pasidžiaugti mūsų bendradarbiavimu. Mes tikrai parengėme išsame analizę. Grįžtu prie klausimo ponų kaldeirai. Auditas E, auditoriaus profesija yra dažnai griežtai reglamentuojama. Ir vertinant audito rūmų narius, kandidatai į šiuos rūmus yra įvairių profesijų. Ar jūs manote, kad auditoriaus profesija turėtų būti reglamentuojama? Auditoriaus darbas nėra politinė veikla. Politikai dirba čia. Galbūt e, Europos audito rūmų nariams turėtų būti keliami kažkokie minimalūs profesiniai reikalavimai. Ar jūs rengėtės teikti pasiūlymą dėl tokių reikalavimų įvedimo? Ačiū, toliau ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė, pratesdamas kolegos klausimą. Norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad audito rūmai taiko profesinės etikos kodeksą kuris ir e, privalo būti taikomas e, visose audito institucijose, tai yra tarptautinis kodeksas. Noriu užduoti klausimą apie interesų konfliktą. Jeigu jūs susidūrėte su, konflik, su interesų konflikto situacijomis savo darbe, kaip jas esate sprendę? Taip pat vienas iš to etikos kodekso straipsnių kalba apie kompetencijas, apie tolesnį mokymąsi. Ar audito rūmose yra galimybės audito rūmų nariams toliau mokytis, tobulintis ir kokio pobūdžio, ko, ko, kokios mokymosi galimybės, tobulinimosi galimybės yra siūlomas. Turi, taip pat turiu klausimą ponui Weisberg. Pagal sutartis e, audito rūmų nariai privalo tenkinti kai, kurias, e, kai, kur, kai kuriuos E, reikalavimus arba turi būti dirbę e, nacionalinė audito institucija arba turi turėti auditoriaus patirties, peržiūrės jūsų gyvenimą aprašą, tai neaišku. Gal galite paaiškinti, kokios, koks, kokia profesinė patirtis leidžia jums dirbti audito rūmų nariu? Ačiū. I am not mistaken, the, the first question was mainly addressed to Mr. Uh, Pirmasis klausimas buvo e, visų pirmas skirtas e, ponui Kalderai, antrasis ponui e, Pinksten ir bet kurio atveju pirmiausia ponui Kalderai ir suteiks žodį ir jis gali atsakinėti į visus klausimus, kokius tik nori. Dėkoju pirmininkė, bandysiu stripti į tas dvi minutės dėl finansinių priemonių, kurias ponia Ivanova paminėjo. Kaip aš sakiau, audito rūmai dirba su nacionalinėmis Europos e, Sąjungos eurozonos valstybių narių audito institucijomis, e, stengdam, stengdamiesi e, pateikti tokius pasiūlymus, kurie užtikrintų Europos stabilumo mechanizmo tinkamą taikymą. Ir audi, Europos auditorumai yra audito valdybos nariai. Taigi, mūsų auditorumai yra ES ir institucijų, Europos institucijų auditorius e, ir žinoma, e, Europos stabilumo mechanizmo veikla bus stebima e, auditorumų ir Koks būtų mechanizmas, e, auditorumai stebės e, ES biudžeto lėšų tinkamą naudojimą. E, kitas klausimas apie profesinius kriterijus ar standartus auditoriams norintiems tapti auditorumų nariais. Visų pirma, E, aš manau tai, kad e, auditų rūmų narių e, biografijos yra įvairios, yra tam tikras privalumas. Tai reiškia, kad galime pasinaudoti buvusių ministrų, universiteto profesorių, centrinių bankų valdybų narių, valstybės administracijų darbuotojus sukaupta patirtimi Iš tikrųjų, e, būtent valstybės narės turi pačias apsispręsti, kaip jos parinks geriausius kandidatus, remdamosi e, sutarties nuostatomis. Jeigu sutartyje yra nuostatas, kaip pavyzdžiui, kalbant apie teisingumo teismą, e, yra nuostatos, kad teisingumo rūmų e, narių e, kompetencija yra vertinama e, atsakingų institucijų, tame tarpe Europos parlamento, tada taip ir privaloma elgtis. Dabar dėl auditorių etikos kodekso. Auditorumai turi tokį kodeksą visam savo personalui auditorumų nariams ir ten labai aiškiai pasakyta, kad reikia vengti bet kokio interesų konflikto ir tokių atvejų iki šiol nėra buvę. Mes taip pat e, labai, e, turime labai aiškius kriterijus e, dėl auditorumų narių rengimo E, ir penkių dienų mokymų e, reikalavimo. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai ir jums leidus pabandysiu atsakyti į pono Odį klausimą, bet noriu padėkoti ponui Kalfinui už jo šiltus žodžius. Man irgi labai e, atrodo, kad mes sėkmingai bendradarbiavime. Pone Odį, dėl etikos kodekso, tai tikrai svarbus klausimai. Ir noriu pasakyti, kad per visą E, mano darbai laiką, tokie klausimai neiš, nebuvo iškilę. Interesų konflikto klausimas niekada net nebuvo iškilęs. Ir manau, kad audito rūmų narių funkcijos ir prievalės yra labai aiškios, jie yra atsakingi, atsiskaito Europos mokesčių mokėtojams. E, kompetencijos išsilavinimas, audito išmanimas Tai nėra parašyta mano gyvenimo aprašė, bet praėjusiame amžiuje, anksčiau, aš dalyvavau Belgijai konkurse į e, dirbti Belgijos audito institucijoje, taip pat audito finansų inspekcijoje. Aš e, sėkmingai praėjau abu konkursus. Buvau tarp E, pirmųjų atrinktų kandidatų ir noriu pasakyti, kad Belgijos audito institucija yra ypatinga institucija ir e, konkurso sąlygos yra tikrai griežtos ir kuomet praėjau tą konkursą, finansų ministras ir e, vicepremjeras papra, pakvietė mane dirbti e, jų tarnyboje. Belgijoje tokia tvarka. Aš dirbau finansų srityje, bet e, kitoje, at, ėjau kitas funkcijas. Kalbant apie išsilavinimą, mūsų skyriuje trečiajame, skyriuje trečiajame departamente dirbantis visi auditoriai dalyvauja seminaruose, kurie surengiami ir skiriami labai specifinėms temams. Man atrodo, kad tai yra labai gerai, nes mes patys susitinkame su, su, su kolegomis, su kitais auditoriais, turime galimybę pasikeisti nuomonėmis, mintimis ir paskui mūsų žinios vertinimus. Tai tiek būtų atsakant. Pone Vesberg, ar norėtumėte ką nors atsakyti? Uh, Dėkui, uh, trumpai pabandysiu. Uh, E, klausimas, e, kuris man buvo užduotas, buvo susijęs su mano gyvenimo prašymu ir mano biografija. E, kai aš pats klausiu savęs, o kokie yra svarbiausi dalykai mano biografijoje, kurie suteikė man daugiausia patirties, tai be abejo mano vadybininko patirtis iš gyvenimo aprašymo jūs matote, kad daugumą savo um, profesinio gyvenimo laiko aš praleidau uh, vadybiniuose postuose. Ir uh, aš manau, kad ta patirtis uh, leidžia jums geriau panaudoti, optimaliau panaudoti ir kitų žmonių patirtį ir būtent e, tuo aš remiuosi savo darbę ir tas man, mano dabartinėme darbe patinka. Kitas e, dalykas, kuris man pravertė, tai ilga karjera Švedijos viešajame gyvenime. Atvirai sakant, aš e, pats esu buvęs audituotas. Aš manau, kad gerai audito organizacijos nariui turėti tokią patirtį, būti buvusiam audituotam pačiam. Pirmininkas, dėkoju, ponė Ajala Sender, ar norėtumėte užbaigti? Taip, ačiū pirmininkė. Tiesiog pasižymėjau visus komentarus, kolegų klausimus. Ir ačiū, šiek tiek irgi pakomentuoti apie profesionalumą. Pritariu ponui Kaldeirai, kad audito rūmų uh, auditoriai turi turėti pačių įvairiausių sugebėjimų ir patirties, kad turėtų įvairiausių, mokėtų matyti iš įvairiausių požiūrio taškų. Dabar yra kritikuojamo, kritikuojamos vyriausybės, kurios yra per daug technokratinės. Manau, kad mes turėtume būti, būti jautresni ir suprasti tai, kad mums reikia skirtingų požiūrių. Uh, audito rūmoje, rūmose, nes žinoma yra ir tas e, techninis pagrindas ir jo tikrai netrūksta, nes yra pakankamai ir darbuotojų audito rūmose. Ir taigi manyčiau, kad tikrai labai gerai ir tai tikrai yra praturtinantis dalykas, kaip ir mūsų kandidatai sakė, e, jeigu auditoriai yra iš skirtingo. Mm, išsilavinimo ar kito, kitos aplinkos. Taigi, manau, pirmininkė, kad atsakymai mus tenkina ir uh, galime užbaigti šitą svarstymą ir priimsime atitinkamą sprendimą. Labai ačiū. Pirmininkas, ačiū. Taigi mes baigiame trijų jau dirbančių auditorių klausimą. Dabar padarysime trijų minučių pertrauką. Trijų, keturių minučių pertrauką. Dėkoju Jums.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 This... Tai prateskime šį posėdį, prašyčiau vėl visus susėsti. Sveikinu pas mus atvykusi pona Otbu. Tai audito rūmo kandidatas į audito rūmų narius, kurį e, pasiūlė Danijos valdžia. Mes suteiksime jam penkias minutės e, įžanginiam žodžiui, paskui steiksime žodį pranešėjai ir paskui leisime atsakyti į komiteto narių klausimus. Ponas Otbo, dabar žodis jums. Dėkoju. Ir beje, sako pirmininkas, galite kalbėti kokią tik e, norite kalbą. Ačiū pirmininkė, mm, aš kalbėsiu angliškai, išskyrus tos atvejus. Jeigu man būtų daniškai užduoti klausimai, tada pereisiu į danų kalbą. E, džiaugiuosi galėdamas dar kartą e, atvykti į šį komitetą. E, esu keletą kartų jau lankęsis šiame komitete, paskutinį kartą 2007 metais kaip Danų biudžeto komiteto narys. E, mano e, karjera susijusi su e, viešuoju auditu, baigęs Kopenhagos universitetą, pradėjau dirbti Danijos audito įstaigoje ir ten ir pradirbau visą laiką, išskyrus keturis metus, kuriuos praleidau Luksemburgė dirbdamas audito rūmose. Nuo 95-ųjų e, dirbau Danijos e, generaliniu auditoriumi. Esu pratęs e, dirbti su parlamento komitetais, politiniais komitetais Danijoje. Toks komitetas turi teisę užduoti klausimus audito įstaigai ir taip pat audito įstaiga parlamento komitetui ir atsiskaito. Tad e, generalinio auditoriaus e, darbo dalis yra e, palaikyti puikius santykius su parlamento komitetu, pateisinti komiteto lūkesčius. Norėčiau savo karjeroje pabrėžti du dalykus. Visų pirma, galbūt jūs žinote, kad Danija yra tarp tokių valstybių, kurios rengia e, Europos išlaidų e, ir pajamų kasmetinės ataskaitas. Tai jau darome penkis metus, nes e, europiniai pinigai Danams yra labai svarbus, jie svarbus ir Danijos politikams. Tad ta metinė ataskaita ar nuomonė yra formuluojama labai panašiai į e, tai, kaip tai daro Europos audito rūmai. ES pinigams Danijoje mes išleidžiame e, ženklės lėšas. Danijos e, parlamentas, Danijos komitetas aukštai vertina audito rūmų ataskaitą, nes joje akcentuojami dalykai, kuriuos reikia tobulinti Danijoje. Tai, kad ES e, išlaidoms bei pajamoms Danijoje skiriama didelis dėmesys prisidėjo prie e, geresnės kontrolės, prie veiksmingesnių išlaidų planavimo ir uh, E, patobulino ir išlaidų, ir pajamų e, e, skirimo ir kontrolės sistemą. Aš manyčiau, kad kitas labai svarbus dalykas yra sugebėti artimai dirbti su kolegomis iš kitų šalių E, visada reikia lyginti save su kolegomis iš kitų šalių, e, kaip aš jau ir sakiau, tai e, vienas iš mano prioritetų artimai dirbti su kitais kolegomis tame tarpe ir iš Europos audito rūmų. Danijos audito institucija jau apie dešimtmetį dirba rengdama E, viešojo audito standartus. E, pereitais metais tokie standartai ir buvo patvirtinti. Ir tai reiškia, kad dabar jie gali būti naudojami ir e, galima užtikrinti, kad jais naudojantis galima bus užtikrinti tinkamą audito kokybę ir standartus. Aš esu pripratęs dirbti nepriklausomai, esu dirbęs, kaip sakiau, generaliniu auditoriumi e, valstyb, vienoje iš valstybių narių. Ir aš pasakyčiau, kad e, auditorumai e, turi būti suinteresuoti glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir biudžeto kontrolės komitetu. Aš jau sakiau, kad mano patirtis Danijoje E, yra tokia, kad e, Danijos parlamentas e, gaudavo reguliarias mūsų ataskaitas. Kalbant apie darbą Europos audito rūmose, aš turiu pasakyti, kad dirbti tarptautinėje plotmėje yra didelis iššūkis. Aš vertinu gali, galimybę dirbti e, Europos audito rūmose. Aš manau, kad dabar, siaučiant ekonominiai kriziai, ir Europos, ir valstybių narių audito institucijos galėtų nuveikti daugiau. Ir e, per keletą pastarųjų metų aš labai aiškiai matau, kad e, Europos audito rūmai juda link e, artimesnio, glaudesnio bendradarbiavimo su nacionalinėmis audito institucijomis. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė, tiek aš ir norėjau pasakyti savo įžanginėme žodėje. Labai ačiū. Ačiū Jums, ponė Alaja Sander. Taip, labai dėkoju. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Odbo už prisistatymą. Vis tiek turiu keletą klausimų. Taip, iš tiesų jūsų gyvenimo aprašyme Yra įvairiausių punktų, iš kurių matome jūsų nešališkumą. Dirbote su vyriausiomis vyriaus, keliomis vyriausybėmis, vadovaujant kelioms vyriausybėms Danijoje. Tačiau jūs kaip generalinis auditorius dalyvavote e, vieno didelio pastato ar, ar, ar, ar tam tikro kvartalo statyboje vertybų svarstime. Iki galo nesuprantu čia, kaip daž, e, daniškai parašyta. E, jūs tuo metu vadovavote ir dabar tebe vadovaujate audito institucijai ir turėjote pripažinti, kad jūs nesilaikėte šiuo atveju vykdydami auditą e, būtent šio pastato statymo kaštų auditą, jūs nesilaikėte tam tikrų nustatytų taisyklių. E, kaštai ten viršijo milijardą dolerių, tiksliai irgi nežinau, nes neradau tokios informacijos. Bet e, esmė ta, kad jūs biudžeto kontrolės komitete savo parlamente, savo šalies parlamente turėjote prisipažinti, kad padarėte klaidą, suklydote Taigi tikriausiai suprantate, kad mums kelia nerima šitas faktas, nors jūsų šalis iš tikrųjų yra pavyzdinė šalis e, pagal tam, tikras, tam tikrus reikalavimus, kuriuos šis komitetas kelia valstybėms narėms. Tačiau jūs prieš metus turėjote pripažinti, kad padarėte labai didelę klaidą, būtent vykdydamas auditą tam tikro projekto, statybų projekto. Ir tai jums sukėlė problemų asmeniškai ir to, to projekto netitikimas sukėlė problemų Danijos biudžetui. Taigi norėčiau išgirsti, kaipgi ten buvo, nes Danijoje žiniasklaidoje buvo kalbama ir apie tai, kad jūs norėtumėte e, e, būtent dėl, šitos, dėl šitų nemalonumų pereiti iš Danijos nacionalinės audito institucijos į tarptautinius vandenis. Norėčiau išgirsti atsakymą. Pirmininkas, e, žodis jums. Ačiū. Iš tiesų, prieš e, Prieš keletą metų Danijos televizijos e, kompanija statėsi naujus pastatus ir iš tikrųjų jie pereikvoja skirtą biudžetą. Kaip buvo išnaudoti 80 procentų skirto biudžeto, e, buvo jau pastatyti virš 80 procentų numatytų pastatų, todėl mes naiviai manėme, kad viskas gerai. Ir mes Mes manėme, kad viskas gerai, tačiau taip nebuvo. Ir man džiugu e, pridurti, kad viskas, kad, kad lėšos sugrįžo į šalį. Ir tas atvejs, ta istorija jau yra praeitie. Galima būtų teikti, kad, pažiūrėjau, net jeigu sakytumėte, kad še, jeigu per 16 pastarųjų metų nepadariau nei vienos klaidos, tai, tai tikriausiai būtų neteisybė. Visi darome klaidų ir tuo konkrečiu atveju aš padariau klaidą. Tačiau tas atvejis visiškai nesusijęs su tuo, kad aš dabar esu kandidatu į audito rūmų narius. Nasondergaard. Velkommen. Jeg, jeg har to. Ačiū. Labas rytas. Turiu du klausimus. Pirmasis susijęs su jūsų e, atsakymu raštu, atsakymais raštu į mūsų klausimais apie auditą. Jūs teigiate, kad ne visos ES veiklos rytis e, vertinamos pagal aktualius kriterijus, kad auditoriai galėtų užtikrinti tinkamą jų kontrolę. Na, tai tikrai rimtas dalykas, jeigu Jūs teigiate, kad negalime, veiksming, kad negalime atlikti veiksmingo e, vykdytos veiklos audito, tai yra rimta, gal galite detaliau paaiškinti, kodėl jūs taip manote. Antras klausimas tiesiog, yra tiesiog susijęs su uh, jūsų galima vieta audito rūmose. Jūs dirbote audito srityje, jūs dirbote nacionalinėje audito institucijoje Danijos, skirtingai nei daugelis kitų kandidatų, ir jūs visiškai neturite politinio, politiko patirties, tačiau tai nereiškia, kad jūs nedalyvavote visai nedalyvavote politiniuose reikaluose. Ta, ta su televizija susijusi istorija įvyko prieš daugelį metų, bet yra ne, nesenas, gana nesenas įvykis, kuomet buvo e, išmokėta per daug lėšų ligoniniai kai vyriausybė sumokėjo, išmokėjo ženklės sumas privačioms ligoninėms ir tai buvo kritikuota, nes jūs neatskleidėte informacijos pakankamai greitai ir vyriausybė jūs kritikavo. Jūs sulaukite kritikos iš abiejų pusių. Todėl noriu paklausti jūsų, ar kaip kandidatas iš Danijos jūs sieksite e, sustiprinti, užtikrinti geresnį auditorumo institucijų darbą, ar Danija tiesiog norėjo jumis atsikratyti? Aš pabandysiu atsakyti į e, užduotus klausimus Danų kalbą, sako kalbėtojas. Ačiū už klausimus. Pirmas klausimas. Visų pirma, dėl numatytų programų ir, ar, ir kaip kaip tos vykdomos programos užtikrina, kad siekiama išsikeltų tikslų. Man atrodo, kad ES ir Danijoje pernelyg menkai akcentuojami tikslai, kad administracinių lygmenių ne visada tiksliai aišku, ko reikėtų siekti, kokių konkrečių tikslų reiktų siekti konkrečiomis lėšomis ir politinių lygmenių, ir administracijos lygmenių. Uh, tai per, per menkai akcentuojama, neaišku, kiek konkrečiai pinigų panaudoti ir per mažai dėmesio skiriama vykdomiai veiklai ir, ir, ir veiklos rezultatams, veiklos efektyvumui. Aš kalbu apie tai savo raštu patiktose atsakymuose, nes jeigu panagrinėsime ES e, projektus, kuriems panaudotos ES lėšos Danijoje, tai prieiname tų pačių rezultatų, prieiname tų pačių išvadų, kaip ir vertinant Danijoje vykdytus projektus. Teikdami mano kandidatūrą, manau, Danijos audito rūmai tikrai nu, tikisi sustiprinti, e, užtikrinti geresnį audito, Europos audito rūmų darbą, o ne atsikratyti manimi. Ir manau, kad jeigu atsakingai dirbi nacionalinėje audito institucijoje, tuomet vyriausybės darbas ar atskirų ministrų darbas tampa tavo kritikos objektu. Ir tas sveikatos apsaugos ministras, kurį kritikavome, nesidžiaugė tuo, kad jis buvo kritikuojamas. Kitas svarbus dalykas šiuo atveju šioje istorijoje yra tai, kad ta kad galų gale e, parlamentas išreiškė, Danijos parlamentas išreiškė paramą audito, Danijos audito institucijai ir akcentavo jo teisę suteikti informaciją jeigu e, audito, auditoriai susipažė su informacija, kurią turi teisę žinoti. Dėkuoju, ponia Ivanova. Ačiū pirminkė. Aš e, neseku Danijos politikos taip smulkmeniškai kaip kolegos, tad mano klausimai bus truputį e, kitokie. Jūs pirmasis naujas e, kandidatas į audito rūmų narius, e, kurį girdime šiandieną, tad galvoju, kad jūs galite įnešti tam tikro e, E, naujo vėjo į auditorumų veiklą. Dabar pasiremdamas savo patirtimi Danijoje, e, kaip Jūs e, matote didžiausias iššūkius Europos auditorumams? Ar tai yra išorė, išoriniai ar vidaus veiksniai Jūsų manimu? Dėkoju. Kalbant apie iššūkius. Tai vienas iš jų būtų Europos auditorumams e, artimiau dirbti su nacionalinėmis audito institucijomis, su kolegomis e, valstybėse narėse. E, reikėtų skirti daugiau išteklių taip pat svarbesniems užduotims, uždaviniams spręsti. Pavyzdžiui, Europa pergyvena ekonomikos krizę ir aš manau, kad Europos audito rūmai turėtų artimiau bendradarbiauti su nacionalinėmis audito institucijomis, e, reaguojant į šiuos įvykius ateityje. Dar viena nedidelė pastabėlė. Girdėjome apie bendradarbiavimą su nacionalinėmis e, audito institucijomis, bet nieko nepaminėjote apie bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir e, biudžeto kontrolės komitetu. Na, e, biudžeto kontrolės komitetas e, Europos parlamente yra e, vienas, viena iš svarbiausių suinteresuotų šalių, kai kalbame apie Europos audito rūmų veiklą. Šis komitetas yra nepaprastai svarbus rūmams. Geresnio sprendimo, kaip puikūs santykiai, aš nematau. Aš uh, iš tikrųjų laukiu e, kuo geresnių ataskaitų šiais e, labai sudėtingas laikais. Pone Greslė. E, E, dėkuoju, ponė pirmininkė, aš noriu pratesti tai, e, apie ką kalbėjo ponė Ivanova. Ponė Ivanova, e, iš tikrųjų turime mes geriau bendradarbiauti. E, aš pati dirbu komitete jau ilgą laiką. Teko man gal e, išklausyti 20 kandidatų e, prisistatymus. E, e, ir aš norėčiau matyti daugiau e, dokumentų, kurie pagrystų tą teigiamą santykį, teigiamus ryšius, apie kuriuos jūs kalbate. Dabar grįžtant prie uh, to e, atvejo apie pastatą Danijoje, apie kurį kalbėjo ponė Ajala Sender. Aš norėčiau paklausti, kaip Danijos audito e, institucija išsprendė tą problemą Ehm, pavyzdžiui, kalbant apie Danijos situaciją 2008-aisiais, e, gruodžio mėnesį e, Bornholmo saloje e, iškilo problema dėl slidžių keltuvo. Ehm, Regės pinigai buvo leidžiami ten, kur apskritai sniegas neiškrenta. Ne ir e, regis, kad e, ten buvo sureaguota į prašymą skirti e, tam tikras lėšas, modernizuoti keltuvą Bornholmo saloje ir aš norėčiau paklausti, kaip veikia kontrolės sistema tokiu atveju. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, aš žinau, kad dabartiniai e, auditorumų vadovybei yra iškilęs iššūkis užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir biudžeto kontrolės komitetu. Aš prie to tikrai prisidėsiu, jeigu dirbsiu auditorumuose. Dabar grįžtant prie e, iškeltų klausimų. Aš noriu pasakyti, kad jeigu audito institucija Danijoje padaro klaidą, tai sužinoma iš karto visiems, nes tai iš karto atsiduria pirmuose e, laikraščių puslapiuose. Ta sužino parlamentas ir paprasti žmonės. E, dirbdamas Danijoje padariau vieną didelę klaidą, gal daugiau mažesnių, bet e, ta didelė klaida susijusi su e, nepabaigtų statyti dideliu pastatu. Ten buvo išleista 80 procentų pinigų, pastatas buvo 80 procentų užbaigtas. Paskui mes grįžome prie tos problemos, pareikalavome, kad pastatas būtų užbaigtas ir niekas nebuvo nuslėpta, viskas buvo vieša. Ir visai gera žinia buvo tai, e, kad buvo pripažinta, kad e, audito institucija padarė klaidą. Dėl to keltuvo Bornholme, aš tos istorijos nežinau, bet e, kiek girdžiu, iš tikrųjų buvo kvaila galvoti, kad reikia Bornholmo saloje tokią slidžių keltuvą, nes ten labai retai sninga. Antra vertus, tokie keltuvai statomi įvairiose vietovėse, naudojamas dirbtinis sniegas, bet, kaip sakiau, tos konkrečios istorijos aš nežinau. Ich hatte noch gefragt, ob es Forderungen in Dänemark gab, an Sie zurückzuziehen. Ingeborg, žodis tau dar kartą. Ačiū. Aš norėjau paklausti, ar jūs nebuvote raginamas atsistatyti dėl šių visų istorijų? Ne, iš tikrųjų tai ne. aš na, padariau vieną klaidą per 16 metų. Ir kaip ponas Onegardas uždavė klausimą, aš atsakiau, kad man nesusidaro įspūdis, kad kas nors norėtų manimi Danijoje atsikratyti. Galbūt aš esu toks naivus, kad taip manau. Ir Danijos parlamentas pasiūlė mano kandidatūrą jūsų svarstymui, manydamas, kad aš e, sustiprinsiu auditorių pajėgas audito, Europos audito rūmose, o nesusilpninsiu. Ask... Ačiū. Ar yra daugiau parlamentarų norinčių užduoti klausimą? Jūs, žinoma, galėsite apibendrinti, ar daugiau niekas nenori pasisakyti? Ne, tada pranešėja, pane Jala. Ačiū, pirmininkė. Aš šiek tiek nustebus, nes laikrašiai spauda rašė apie labai rimtą uh, klaidą padarytą auditorių. Manau, kad tai yra skaidrumo klausimas, bet taip pat turime kalbėti ir apie atsakomybę. Tikriausiai suprantate, ponė Odbo, kad mes dabar svarstome jūsų kandidatūrą. Ir nesvarbu, kad per 16 metų padarėte tik vieną klaidą, bet vis tiek tai yra jūsų atsakomybė, nes net ir prisipažinote Danijos parlamente. Tik norėjau paklausti. Iš tikrųjų, Danai tikriausiai labai džiaugiasi, kad jūs pripažinote savo e, klaidą, bet kažkas turėjo prisimti atsakomybę. Taigi, kas prisėmė atsakomybę? Jūs prisipažinote, kad tai yra jūsų klaida, prisipažinote, kad padarėte rimtą klaidą. Aš paprasčiausiai klausiu, nes mums yra svarbu. Mums yra svarbu, kad būtumėte skaidrus, bet taip pat ir prisimantis atsakomybę, nes kitaip jūs padarė tą didelę klaidą Danijoje ir prisipažinote, kad nesilaikėte griežtų savo darbo taisyklių, tai buvo visur išspausinta, o dabar mes žadame patvirtinti jūsų kandidatūrą, jūs dirbsite Europos audito rūmose, Tai suprantu, kad Danijos vyriausybė nori sustiprinti auditorumus, bet mes e, vykdame savo darbą, mes žiūrime jūsų bagažą, ką jūs atsinešate į auditorumus, e, todėl mes norime įsigilinti ir suprasti, kas visgi prisėmė atsakomybę. E, viena vertus yra pasakyti, tai padariau klaidą, kita vertus prisimti atsakomybę už tą klaidą, bent jau mūsų nuomonė taip turėtų būti. Nes kitaip gali taip atsitikti, kad kitais metais jūs padarysite panašią klaidą tikrindami ES biudžeto įgyvendinimą. Taigi, nelabai mums patinka, kad jūs sakote, kad viena klaida per 16 metų yra smulkmena. Be to, ta klaida padaryta tik tai prieš, vos prieš metus. Taigi mes dabar klausome, vykdome klausimus ir norime įsitikinti, kad po metų jūs nepasakysite, na, va, padariau klaidą ir labai atsiprašau, nes reikia prisimti atsakomybę ir norėtum sužinoti, kaip jūs tuo metu tą padarėte. Aš prisėmiau pilną atsakomybę. Prisėmiau pilną atsakomybę už šį konkretų atvejį. Šis atvejis atsitiko 2006 metais, ne pernai. Šis atvejis susijęs su auditu, kuris vykdytas 2006 metais. Mes mes pasakėme, kad neteisingai įvertinome, mes turėjome direktorių valdybai kitokią ataskaitą pateikti. Tad mes prisipažinome, kad e, formuluotė buvo neteisinga, mes tikėjomės, kad lėšos grįž, o reikėjo e, pateikti ataskaitą, kad buvo neteisingai panaudotos lėšos, turėjo būti tokia formuluotė. Taigi aš prisėmiau pilną atsakomybę. Ir dar kartą pakartosiu, tai yra 2006 metai, ne pernai, ne praeiti metai. Ir tikrai nekilo jokios abejonės, kas buvo atsakingas už tą auditą. Aš prisėmiau pilną atsakomybę. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pone Jala, ar norėtumėte dar kartą pasisakyti taip? Iš tikrųjų, 2006 viskas prasidėjo, bet e, paskui valstybinė televizija turėjo apkarpyti savo biudžetą. Išsijungė kalbėtos mikrofonas. 300 milijonų kronų kas metus turėjo būti apkarpytas biudžetas. Taigi, kaip suprantu, nors atvejs prasidėjo 2006, bet paskui dėl šitos klaidos valstybinė televizija turėjo mažinti savo biudžetą ir iki šiol tai yra daroma. Taigi, ta klaida turi įtakos iki šiol. Taigi, pirmininkė, manau, reikėtų atsižvelgti į šitą atvejį. Vis tiek man neaišku, kodėl užtenka vien pripažinti klaidą, kai manau, kad visgi atsakomybės prisijėmimas turėtų vesti prie atsistatydinimo, nes šita klaida buvo labai rimta. Ačiū. Yes. Pone Otbo. Ačiū. Manau, reikėtų atsižvelgti į tai, kad aš nebuvau atsakingas už to pastato statybą. Aš buvau tiesiog auditorius. Prisėmiau pilną atsakomybę už auditą. Iš jūsų pasisakymo sprendžiu, kad jūs manote, kad aš buvau atsakingas už, už statybą. Aš vykdžiau tik tai audito darbą auditas per visus metus buvo vykdomas pagal tarptautinius standartus. Klaida atsitiko ruošiant ataskaitą konkrečiais metais, kur manėme, kad lėšų užteks. Mes manėme, kad biudžetas naudojamas tinkamai, kad būtų baigtos statybos, bet taip neatsitiko. Buvo panaudota per daug lėšų bet dėl to kalti ne auditoriai. Ačiū. Pirmininkas, ar dar yra norinčių užduoti klausimą ar pasisakyti? Atrodo, ne. Tada dėkoju mūsų kandidatui ir vėl darome kelių minučių pertrauką. kalbėsi, pergimė.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 flojo, ¿eh? No, no, ha subido para arriba. Could I ask everybody? Kągi. Prašyčiau visus sėsti į savo vietas. I reopen this meeting. Tęsime mūsų posėdį ir noriu pasveikinti poną Juan Francisco Corona Ramon, kurio kandidatūrą teikia Ispanijos e, valdžia į auditorumų narius. Ir visų pirma suteiksime galimybę kandidatui kalbėti maždaug penkias minutės, prisistatyti, pristatyti savo ketinimus. Ir žodis jums. Eh, muchas gracias, señor presidente. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Per man suteiktą laiką pasistengsiu prisistatyti ir atsakyti pagrindinius klausimus. Aš visą gyvenimą dirbau su auditu ir finansai susijusiuose postuose. Baigęs studijas universitete aš pradėjau dirbti finansų fakultete Barcelonos universitete ir vėliau dalyvavau konkursuose ir 93 metais pagal Ispanijos teisės aktus aš taip tapau profesoriumi taikomosios ekonomikos fakultete. Dirbu įvairiose universitetuose ir valstybiniuose ir privačiuose, Barcelonoje, Valerų salose. Taip pat dirbau ir nuotolinio mokymosi universitete tam tikrą laiką. Didelį laiką savo karjeros aš skyriau akademiniai veiklai ir tyrimams taikomosios ekonomikos srityje bendradarbiavau taip pat įvairiose tarptautiniuose projektuose. Ypatingai dirbau su Pietų Amerika, su Pietų Amerikos vystimosi banku ir įvairiose projektuose susijusiuose su valstybėmis, vyriausybėmis, kurios kreipiasi į mane su tam tikrais pavėdimais ar projektais. Kalbant apie auditą, auditoriumi pradėjau dirbti baigęs ekonomikos studijas. Dirbau jaunesniuoju auditoriumi, vėliau tapau vyresniuoju auditoriumi ir tapau oficialaus auditorių registro pirmininku. Tai buvo pirmasis, pirmoji institucija, oficiali institucija, kuri buvo sukurta Ispanijoje siekiant ginti auditoriaus, profesiją auditoriaus darbą. Vėliau taip pat tapau ir vienu ekonomistų ir auditorių registro kūrėjų, tai yra asociacija susijusi su ekonomiką dėstančiais universitetais ir fakultetais. Taip pat per visą karjerą dirbau įvairiausią auditoriaus darbą. Pavyzdžiui, ir šešerius metus, kai dirbau Ispanijos finansų analitikos institute, jo taryboje. Aš atstovavau, galima taip sakyti, auditorių profesiją, auditorių darbą. Uh, tarp finansų analitikų. Taigi, kaip matote, mano profilis yra techninis šioje profesijoje, auditoriaus, ekonomisto, finansininko profesijoje ir per savo karjeros metus tam pridirbau ir su Ispanijos vyriausybė, Ir aš esu katalonas, taigi dirbau taip pat ir su Katalonijos vyriausybė, su Katalonijos regiono vyriausybė. Dėkoju Jums už šią galimybę. Tikiuosi, kad ateityje puikiai darbuosios Europos audito rūmose. Man, kaip viešų finansų specialistui, tai yra ypatingai svarbi galimybė. Dėkoju. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Ir dabar žodis pranešėjai ponė Jalai Sender. Sí, Labai ačiū pirmininkė, ačiū ponui Korona Ramonui už prisistatymą. Taip, iš tiesų jūsų profilis, jūsų patirtis yra be galo profesionalus ir audito darbas yra ryškus ir jūs bendradarbiaujate akademinėje srityje su vairiausiais universitetais visame pasaulyje. Iš tikrųjų, <clears throat> norėjau, domėjausi apie jūsų darbą, mums pasakė, kad jūs puikiai dirbate. Uh, jūs esate dabar pirmininkai vadovaujant socialistams Ispanijoje, jūs dalyvaujate ir Katalonijos FAES, FAES asociacija, kuriai pirmininkauja Asnaras, buvęs konservatorių e, lyderis, jūs visgi bendradarbiaujate ir e, socialistų, su socialistų vyriausybė. Taigi norėčiau, kad paaiškinumėte šitą dalyvavimą skirtingų krypčių politikoje. Taip pat kalbant apie jūsų ryšių su Katalonijos vyriausybė, turiu tokį klausimą. Mes ateityje Norėtume dirbti tokio naujoje srityje, norėtumėm, jeigu jūs visgi būsite paskirtas auditoriumi, mes norėtumėm labiau bendradarbiauti e, su auditoriais iš regioninių vyriausybių, kur Taip pat yra panaudojamos ir Europos lėšos. Taigi, manau, mums reikia audito rūmose stiprinti bendradarbiavimą su regioninėmis valstybėmis, vyriausybėmis. Taigi, kaip jūs elgtumėtės šioje srityje, kita vertus, iš tikrųjų reikia įvertinti, kad jūsų patirtis audito srityje, akademinėje srityje yra iš tikrųjų puikia. Jūs dirbote Mm, regioninėje srityje ir manau, audito srityje ir manau, kad šita patirtis turėtų būti tikrai labai naudinga ir Europos audito rūmams. Yes, floor, so. Prašom jums žodis. E, Žinoma. Mm, pirmas klausimas. Jūsų informacija yra teisinga? Aš paprastai nerašau apie tai savo uh, gyvenimo aprašymę, nes dalyvavimą šitame fonde neturi nieko bendro su mano profesija, profesiniu darbu. Tenai įsitraukiau į šitą veiklą, nes tuo metu Jose Pike buvo E, pramonės reikalų ministras, o vėliau ir užsienio reikalų ministras Ispanijoje. Mes su juo buvome kolegos universitete, o vėliau jis pats buvo politikas konservatorių pra, e, partijoje Katalonijoje ir jisai mane pakvietė į šitą fondą E, jis pabrėžia, kad tai yra tiesiog fondas ir tai nesusijęs su jokia politinė veikla. Mm, ir todėl, todėl aš sutikau, nes iš tikrųjų per savo e, profesinį darbą bendradarbiavau su visomis vyriausybėmis, visų krypčių vyriausybėmis. Ir žinoma, būčiau priėmęs bet kokį pasiūlymą, panašaus pobūdžio pasiūlymą dalyvauti tam tikrame fonde iš bet kokios kitos politinės partijos. Iš tikrųjų, labai įdomus jūsų klausimas apie Katalonijos vyriausybę. Savai suprantama, aš puikiai pažįstu ir Katalonijos vyriausybę, ir opoziciją, jų veiklą, jų požiūrius. Ir iš tikrųjų reikia laikytis savo principų. Ir aš dažnai pasisakydavau labai kritiškai apie įvairias vyriausybės, su kuriomis yra tekę dirbti nes manau, kad mano darbas, mano pareiga yra siekti kuo didesnio efektyvumo e, paskirstant valstybinės lėšas, kurios ateina iš mūsų kišenių. Ir paskutinis dalykas, jeigu, kai reikia dirbti profesionaliai ir nepriklausomai, vykdant uh, auditą, jeigu reikia bendradarbiauti su nacionalinė vyriausybė, regioninė vyriausybė, neturiu jokių problemų. Aš puikiai suprantu sudėtingą ES struktūrą, kai kurių valstybių narių struktūrą, suprantu, kad reikia stiprinti ryšius ir su nacionalinėmis audito institucijomis ir, taip sakant, subnacionalinėmis, e, kai būtų uh, E, būtent Ispanijos atvejais, regioninės audito institucijos. Taigi šitų ryšių stiprinimas, manau, yra labai svarbi užduotis tam, kad audito rūmai galėtų efektyviai dirbti, o paskui parlamentas vykdyti savo teisinį ir politinį darbą. Ačiū. Tvarka dabar kreipiuosi į komiteto narius ir pirmoji sąraše yra ponė Greslė. Dėkoju. Profesoriu Ramon. Iš e, pateiktų duomenų nematome, ko jūs dabar užsiimate profesinėje veikloje. Būtų įdomu tai sužinoti. Na ir e, Kitas klausimas. E, sudėtinga situacija prieš tris metus Ispanijoje vyko rinkimai, prieš tris dienas, atsiprašau, E, įvyko rinkimai, e, atėjo nauja mm, vyriausybė ir e, dabar susidaro tokia padėtis, kad galbūt naujajai vyriausybė reikėtų suteikti prerogatyvą teikti kandidatūras. Yra buvę atvejų, kai po rinkimų mums pasirodė teisinga, kad ankstesnioji vyriausybė neturėtų kelti kandidato, bet dabar praėjo tik tai trys dienas ir po rinkimų ir mums iš tikrųjų dabar kyla klausimas, o kas e, iškėlė jūsų kandidatūrą. Aš e, raginu kolegas suteikti naujai vyriausybei galimybę pateikti naują kandidatūrą. Mes žinome, kad naujoji vyriausybė pradės dirbti nuo gruodžio 20-osios ir tikriausiai yra pakankamai argumentų teikti, kad turime palūkėti su jūsų kandidatūra. Dabar dėl uh, jūsų santykių su Europos parlamentu. Jūs žinote, kad e, auditorumai yra įsikūrę Luksemburgė, tolokai nuo čia. Ir e, norint palaikyti ryšį su parlamentu, reikia iš tikrųjų dėti e, nemažai pastangų. Kaip jums teko praeitie su parlamento nariais bendrauti? Kalbant apie mano dabartinį, dabartinius darbus, dviejas pareigas einu. Pirma, aš esu techninis direktorius vienoje institucijoje, kuri vadinasi šeimos įmonės institutas. Tai yra svarbiausių šeimos bendrovių, šeiminių bendrovių e, dirbančių Ispanijoje asociacija, institucija. Ir mes teikiame pagalbą, techninę pagalbą tokioms bendrovėms. Taip pat aš dirbu universitete, konkrečiai privač, viename privačiame Barcelonos universitete, kur dėstau viešųjų finansų paskaitas tiek ekonomistams, tiek teisininkams, tiek politinių mokslų studentams. Uh, Taip pat dėstau ir doktorantams šiame universitete. Atsakant į antrąjį klausimą, norėčiau du dalykus pasakyti. Viena techninė prasme, kita teisinė prasme. Techninė prasme kaip ir matote mano gyvenimo aprašyme, E, matote, kad iš tikrųjų man, aš esu paskirtas kandidatu ne todėl, kad kada nors esu priklausęs kokiai nors partijai, bet tik tai dėl mano karjeros, dėl mano karjeros ir audito srityje, ir viešų finansų srityje. Didžiuosiu tuo, kad nuo 84 metų bendradarbiavau šiuose srityse su visomis vyriausybėmis, kurios buvo Ispanijoje e, socialistų Gonzaleso, e, Asnaro, konservatorių vyriausybė, Zapatero socialistų vyriausybė ir Katalonijoje lygiai taip pat su visomis vyriausybėmis, kurios valdė nuo 84 metų aš bendradarbiavau ir tikiuosi, kad e, visgi buvau paskirtas kaip kandidatas ne dėl politinių priklausimų tam tikrai krypčiai, o dėl e, savo karjeros, dėl savo gyvenimo aprašymo e, kuris mm, atitinka ES audito rūmų kandidatų reikalavimams. Kita vertus, iš teisinės pusės taip pat yra tam tikros procedūros, tam tikri terminai, periodai, E, žinoma, aš galbūt nesu tas pasitinkamiausias žmogus aiškinti tuos procesus, bet esu tikras, kad tie procesai buvo įvykdyti, jų buvo laikomasi. Taip, tikrai neseniai vyko rinkimai. E, dabar yra formuojama nauja vyriausybė Ispanijoje. Ir jeigu pagal ES tarybos taisyklės e, kandidatą turėtų skirti konkrečiai mm, naujoji vyriausybė. Tada galiu pasakyti, kad kad mano skirimas ir buvo padarytas pagal visas taisyklės. Kita vertus, bendradarbiavimas, žinom, tarp Europos parlamento ir auditorumų turi būti labai e, artimas, kad ir kiek būtų stengiamas, vis tiek galima padaryti daugiau. Šiaip ar taip audito rūmai yra techninė institucija ir mūsų darbas yra skirti informaciją ir vertingus patarimus tam, kad Europos parlamentas galėtų vykdyti savo kontrolės funkciją. Taigi manau, kad e, atstumas tarp Luksemburgo ir Bruselio tikrai neturėtų būti kliūtis. Reikia kiek įmanoma labiau stiprinti bendradarbiavimą e, konkrečiai su pranešėjais, paskirtais tam tikrais klausimais ir bendraja prasme. Aš kaip auditorius visą laiką būsiu atviras bendradarbiavimui su, su parlamentu ir su biudžeto kontrolės komitetu. Ačiū. Uh, is... Dėl posėdžio vedimo tvarkos? Ne, ne. Tuomet suteikiu žodį poniai Gutierrez Cortina. Muchas gracias, señor presidente. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad pono koronos pasiekimai, kaip ir kitų kandidatų, yra eiliniai. Tai tiesiog yra karjera, akademinė karjera. Aš visiškai nebejoju jo profesionalumu, bet man norėtųsi iškelti keletą klausimų siūlau atidėti paskirimą tol, kol išgirsime mm, Ispanijos vyriausybės nuomonę, naujosios vyriausybės, kuri prieš tris dienas mm, išrinkta ir dabar yra formuojama. Norėčiau pasakyti, kad vakar e, buvo e, atšauktas e, ponas Zapatero kaip pirmininkas. Taigi dabar jis tik tai einantis pirmininko e, pareigas. Teisėtumas ir teisingumas yra du skirtingi mm, terminai. Mes e, turime elgtis teisėtai ir visi paskirimai, kandidatų paskirimai turėtų remtis tam tikromis taisyklėmis. Taigi, žinoma, gali būti, kad e, naujai išrinktoji partija pritars pono koronai kandidatūrai, bet e, vis tiek turėtumėm suspenduoti dabar jos skirimą tam, kad tas teisingumas ir teisingas elgimasis eitų koja kojon. E, negalima daryti prielaidų, kurios galbūt neįsipildys. Ir dar vienas dalykas. Nėra konsensuso. Jūs sakote, kad E, Katalonijos fajas fonde jūs dalyvaujate ir sakote, kad taip pat galite bendradarbiauti su socialistų vyriausybė. Taigi man labai neramu, kad kandidatas neskiria asociacijos nuo fondo. Bijau, kad jūs galite neskirti e, parlamento kaip institucijos ir fondo, kurį įsteigia parlamentas. Man labai baisu, kad jūs pakankamai neįvertinate vyriausybės ir jos atsakomybės. Jūs kaip kandidatas turite atskirti vyriausybės veiksmus ir fondo veiksmus. Fajas, žinoma, yra fondas, kuris labiau susijęs su konservatorių partija Ispanijoje, bet nieko neturi bendro su vyriausybė. Taigi, man dėl to tikrai labai neramu ir norėčiau, kad kandidatūros svarstymas būtų atidėtas tam, kad galėtume būti, būti ramus, kad tikrai turime konsensusą, aišku konsensusą, ir todėl, kad pats ponas Korona galės tvirčiau vykdyti savo darbą, jeigu visgi po to bus patvirtintas kaip kandidatas. Ačiū. E, Prašote žodžio? Atsiprašau, pirmininkė, aš tiesiog norėjau kai ką paaiškinti, žinoma, ir atsakyti. Ir kolegiai norėčiau paaiškinti, kad suprantu, kad, kad mano nuomonė kandidatas nieko nesupainėjo. Aš pati iškėliau šitą klausimą, nes man buvo įdomu, nes iš tikrųjų viena vyriausybė iškėlė jo kandidatūrą, o dabar matome, kad jisai yra sąraše tokio fondo, kuris aiškiai priklauso kitai E, partijai. Taigi ne kandidatas iškėlė šitą mm, temą, bet aš iškėliau. Taigi norėčiau, kad ne, ne, ne, nepriekaištautumėte jam dėl to, ką iš tikrųjų aš čia pradėjau aiškintis. Kaip su visais kandidatais, aš visą laiką patikrinu informaciją, paieškau daugiau pasidomių ir dabar mm, asmuo, kuris. Mm, E, puikiai atitinka visus reikalavimus, sužinojau, kad bendrabiauja su viena valdžia, bet atstovauja ir kita, kitam fondui, kuris priklauso visiškai kitai politiniai partijai. Taigi, taigi čia buvo mano, iškelta, mano iškeltas klausimas kandidatas. E, dalį už mane jau atsakė e, parlamentarė, mm, aš nelabai ką turiu pridėti. Man atrodo, kad parlamente teisėtumas yra svarbiausias klausimas. Būtent mm, dabar mes ir kalbame apie audito rūmus, apie techninę instituciją ir tai, kad Aš neturiu tam tikro politinio priklausimo, nepriklausau jokiai politiniai partijai, aš esu labiau akademikas, profesionalas ir manau, kad būtent to yra reikalaujama iš kandidatų į Europos auditorumus. Ačiū. Toliau ponas Jens Gaja. Ačiū, pirmininkė. Noriu išsakyti pastebėjimą skirtą kolegoms, kai užduodame klausimus, kaip po to vyksta svarstymai ir, ir kaip tai atsispindi darbo tvarkėje. Aš galiu pakartoti tai, ką jau sakiau, kad tai būtų išversta. Taigi, kaip toliau vyks svarstymai galbūt reiktų grįžti prie šių klausimų, kuomet pe, išnagrinėsime visus darbo tvarkės punktus. Dabar svas. E, mes kalbėjome apie pono Otbo skirimą ir kad jį nominavo e, dabartinė Danijos vyriausybė. Noriu kai ką pasakyti apie šio komiteto veiklą. Mums labiausiai rūpi klaidų kiekis kurį audito rūmai visada konstatuoja vertindami biudžeto įgyvendinimą. Mums, mes norime, kad klaidų kiekis sumažėtų, o Ispanija yra ypač susirūpinimą keliantis atvejais, jeigu jeigu klausėtės, ką, ką kalbėjo regionės politikos direktorato atstovai iš komisijos, jie paaiškino, kad, kad viskas, e, viską paaišk, galim paaiškinti tam tikrą administravimo struktūra Ispanijoje, kad regioninių fondų valdymas Ispanijoje iš dalies e, yra vykdomas ir centrinės vyriausybės. Būtent todėl trūksta skaidrumo ir tai iš dalies paaiškina tokį didelį klaidų skaičių. Kalbant apie bendrą darbą, auditorumų ir biudžeto kontrolės komiteto bendrą darbą, e, Tai Ispanijos atveju tikrai dar daug reikia nuveikti, daug kur reikia tobulėti. Noriu paklausti, kokiu mastu, kaip su nepriklausomybė, savarankiškumu, ar, ma, ar kaip užtikrinti e, nepriklausomybę nuo Ispanijos nacionalinių institucijų šiame darbe. Ačiū, pritariu. Iš tikrųjų, Ispanija gauna labai daug ES lėšų Ir tai gali turėti įtakos su tuo, kad gali įvykti daugiau klaidų, vykdant auditus, vykdant lėšų įgyvendinimą. Jūs suprantate, pats sakote, kad klaidos įsisavinant lėšas, e, jų dydis yra labai svarbus dalykas, labai nerima keliantis dalykas. Mm. Taigi manau, kad reikia bendradarbiauti ir su, e, su Ispanijos audito institucija ir su regioninėmis audito institucijomis e, kovojant su šitą problemą. Taigi, jeigu jūsų klausimas, ar aš žadu bendradarbiauti, mano atsakymas yra taip, reikia daryti viską siekiant tikslo, o tikslas yra pagerinti kiek įmanoma ES lėšų įgyvendinimą. Jeigu taip reikės, tai ir, tas ir bus daroma. Ačiū. Pone Ajala, e, jūs mano sąraše, ar jūs norėtumėt paskutinę kalbėti ar dabar? Dabar. Ačiū pirmininkė. norėčiau sugrįžti prie ponios kalbėtoje. Nebaigia sakė. Pardon. Turėjote klausimų? Nu- turėjote klausimą? Ne, aš maniau, kad galiu perti prie išvadų. Ponas Odį prašė žodžio. Todėl aš ir klausiu jūsų, ar jūs norite dabar kalbėti. Pone Odį, prašau. <clears throat> Merci, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti štai ką. Pono Koronos kandidatūra ir jo prisistatymas tikrai mums atskleidžia, kad tai yra puikus kandidatas ir man atrodo, kad jis tenkina sutartyje numatytas sąlygas ir reikalavimus, jis turi darbo audito srityje patirties. Uh, Ir aš esu savo frakcijos pranešėjas šiuo klausimu. Aš suprantu iškilusias politinio legitimumo problemas. Noriu pasakyti ponai Koronai, kad aš, mano galva, neprimtina yra tai, kad savo pasisakymę jūs bandėte, kodėl e, atsirado vėlavimas, kurį mes patys išprovokavome. Čia, čia mūsų, tai mūsų problema, ne jūsų problema. Ir Na, man atrodo, kad tas jūsų pasisakymas tikrai buvo šiek tiek nei tema. Reiktų vengti veidmainiavimo ir visiems prisimti šioje istorijoje savo atsakomybę. Kaip jau sakiau, pono Koronos e, kandidatūra, mano galva, yra tikrai puikiai ir būtų visiems e, nenaudinga, kalbant apie tos politinius aspektus, Pirmininkė, man atrodo, kad reikia laikytis įstatymų. Mes negalime patys jų nesilaikyti. Mes, politikai, kuriame e, politinius planus, politikos projektus. Ir e, kalbant apie informaciją, apie, apie vyriausybių kaitą, tai vis dėlto vyriausybė, šalies vyriausybė patikė pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Ir čia noriu dabar pereiti prie Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių ir pasakyti, kad 40 parlamento narių dirbančių e, komitete arba šiaip frakcijų tam, narių tam tikras skaičius gali teikti savo e, pasiūlymą ir reikšti palaikymą jums. Ir viena iš trijų tų numatytų institucijų arba tam tikrą parlamento narių grupę, arba, pavyzdžiui, mūsų komitetas gali balsuoti ir gali siūlyti paremti jūsų kandidatūrą. Parlamentui, pas, posėd, kai parlamentas pasižiūrės plenarinėme posėdėje, mes galime tiesiog pareikšti, tai rekomenduoti parlamentui. Turiu klausimą jums. Naujos politinės jėgos, kurios atėjo į valdžią Ispanijoje. Uh, Ar jūs, e, ar, kaip jūs matėte, ar jos palaikytų jūsų kandidatūrą? Tai labai aiškus e, klausimas. Aš pabrėšiu, kad apie procedūras ir kandidatų kokybę kalbėsime vėliau. Uh, šiandien popietė, o ši sesija skirta profesiniai kandidatų kvalifikacijai aptarti, o visa kita bus aptarta uždaroje sesijoje vėliau po pietų. Tad e, tokios panašios e, pastabas turėtų būti atidėtos popietiai. Pone Greslė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pastarosius dešimt metų Ispanija e, pasižymi struktūrinių fondų e, panaudojimo netikslumais. Aš dirbu čia dešimt metų ir tai žinau ir todėl e, sunkiai susivokiu, ką čia galėtume nuveikti. Auditorumai čia nelabai mums padėjo. Jie nelabai noriai įvardyja ir gėdina valstybės narės. Iš tikrųjų, labai nedidelis valstybių narių skaičius tame tarpe mm, ir Ispanija atsakinga už daugumą e, klaidų panaudojant struktūrinius fondus. E, todėl būtų e, pravartu, jeigu busimieji auditorumų nariai e, kalbėtų labai aiškę kalbą, e, tame tarpe ir savo valstybėse narėse. E, tas pasakytina apie bet kurį auditorumų narį. Jūs turite būti pasiruošęs parvažiuoti pas save į namus ir kalbėti labai aiškiai. Eh, Kaip sakiau, tai jau dariau. Ir dabartinė vyriausybė ir ankstesnė e, buvo e, manęs net ir užpykusi, nes visada sakiau, kad laikausi savo principų ir Ispanijoje reikalauju to paties šiuo atveju tai, kad Ispanija yra mano kilmės šalis, tikrai neturės įtakos mano principams ar mano nuomoniai ir aš kaip profesionalus auditorius stengsiuosi kiek įmanoma e, pakeisti e, šitą situaciją ne tik Ispanijos naudai, bet ir visos ES naudai. Ačiū. Norėjau užduoti tokį klausimą. E, iš tikrųjų, auditorius turės daug problemų, sunkumų su Ispanija ir su Ispanijos regionais, nes iš tikrųjų yra pakankamai priežasčių, kodėl auditas, patikros, vertinimai bus tikrai nelengvų, nelengvi, mm, būtent Ispanijos panaudojamų lėšų, įsisavinamų lėšų auditas. Ar nemanote, kad jums būtų lengviau dirbti, jeigu jūs būtų uh, būtumėte išrinktas ir paskirtas konsensusu. Ką jūs suprantate kaip konsensusą tarp vyriausybių? Antra, kaip manote, ar konsensusas tarp dabar einančias, e, dabar valdančios vyriausybės ir busimos vyriausybės e, jums suteiktų didesnės galimybės įvykdyti, lengviau įvykdyti jūsų šitą sunkų darbą. Kandidatas. <clears throat> iš karto atsiprašau, jai mm, pasirodė, kad mm, Kad, kad, kad kažkaip neteisingai e, interpretuoju šitą situaciją. Aš manau, kad tikrai viskas buvo atlikta ir legaliai, ir legitimiai. E, Taigi atsiprašau, jeigu buvo kažkaip kitaip galima suprasti. Mm, kita vertus, aš nieko neišmanau apie politinius konsensusus. Mane paskyrė valdanti vyriausybė ir manau, kad auditoriaus darbas priklauso nuo auditoriaus nepriklausomumo. Šiuo atveju audito rūmų auditoriaus nepriklausomumo. Taigi visa kita, visi politiniai svarstymai man yra visiškai svetimi. Image, I... Dėkoju, e, nematau dar norinčių pasakyti, gal ponas Sodį dar norėtų, taip? E, tai jūs norėtumėt pakartoti savo klausimą, taip? Prašau. Aš norėčiau pasiklausti, ar tos politinės jėgos, kurios dabar atėjo į valdžią Ispanijoje, prašė kandidato, kad jis atsimtų savo kandidatūrą, nes ponas Korona savo deklaracijoje pareiškė, kad jis atsimtų savo kandidatūrą, jei Ispanijos parlamentas jo nepalaikytų. E, aš tiesiog užduodu klausimas, ar kalbėtojas, ar politinės jėgos e, na, sutarė, su, yra politinis konsensus šiuo klausimu? E, galbūt, pavyzdžiui, socialistų vyriausybė nominavo kandidatą, kad jis geriau kontroliuotų tai, kaip Ispanijos valdžia leidžia pinigus, jeigu pasikeičia valdžia ir ateina į bažę dešiniai. Ar jūs pasitinsimtumėt savo kandidatūrą kompromiso vardan? Kaningūne. Čia yra tokia tikra techninė pro problema. Aš nekėliau savo kandidatūros, mano kandidatūrą iškėlė. Aš raštu pateikiau informaciją ir teigiu, kad be parlamento palaikymo yra labai sunku dirbti auditorumo auditoriumi, būtent tą ir bandau pasakyti nei ankstesnė vyriausybė, nei jokia kita man nedavė jokių e, nurodymų, ta, kuri dar ne, nesuformuota, žinoma, irgi nedavė jokių nurodymų, taigi nesu nuo nieko priklausomas. Ačiū, pranešėja. mes išklausėme Danijos kandidatą, kurį paskyrė naujai išrinkta vyriausybė ir mūsų nuomonė legalumo ir legitimumo netrūko. Taigi manau, kad dabar šitas atvejis lygiai toks pat, o jau nekalbant apie Belgijos e, kandidatą, kurį paskyrė laikinoji vyriausybė. E, taigi, viena vyriausybė paskiria, paskui pasikeičia tą vyriausybę. Taigi, mano nuomonė, aš pati irgi mm, pasiteiravau Madride atitinkamų institucijų, ar yra tam tikrų problemų, ar gali kilti problemų. Ir man atsakymas buvo duotas, kad ne, jokių problemų nėra. Iš tikrųjų, nenoriu gilintis dar labiau, nes iš tikrųjų uh, Čia nais netgi ne vyriausybių reikalas. Taigi, prašau kolegės, kaip sakė ir kolegas, kolega, mes svarstome kandidatus, kurie buvo visiškai legaliai ir legitimiai paskirti atitinkamų vyriausybių ir Danas ir Belgas buvo paskirti arba besikeičiančių vyriausybių ar laikinų vyriausybių. Negi nesvartysime Belgijos kandidato, jeigu Belgijoje nėra pastovios vyriausybės. Taigi taip negali būti. Aš neturiu jokio ypatingo intereso, kad ponas Korona būtų paskirtas ar nebūtų paskirtas, bet tiesiog manau, kad tai yra puikus, e, puikia patirtį turintis asmuo, e, paskirtas lygiai taip pat, kaip buvo paskirti kiti ir mes siūlyčiau mums nekurti precedentų, Ir mano nuomonė, šitas komitetas ir parlamentas sukurtų blogą precedentą, jeigu besikeičiant vyriausybėms, per, jeigu per tą laiką, kai um, kandidatas nominuojamas ir mes e, surengiame e, klausimą, pasikeičia vyriausybė, mes kvestionuotumėm vos ne kiekvieną paskirimą. Noriu dar kartą pabrėžti, kad šiandien jau išklausėme du kandidatus, kurių vyriausybė irgi pasikeitė arba iš viso jų šalis neturi pastovios vyriausybės. Taigi siūlyčiau komitetui tiesiog išklausyti kandidatą. Manau, kad jisai tikrai atitinka visus reikalavimus, o šiandien po pietų, kai reikės priimti kla... sprendimą apie tai, ar jis tinkamas ar netinkamas patvirtinti auditoriumi, tada apie tai ir kalbėsime. Bet Kartoju, visais trim atvejais negalime kalbėti nei apie nelegalumą, nei nelegitimumą, nes visais trim atvejais mes laikomės visų procedūrų. Ačiū. Dėkuoju, dar kartą noriu akcentuoti tai, ką anksčiau sakiau. Čia dabar mes kalbame apie kandidato profesinę kvalifikaciją, O po piet kalbėsime apie procedūras ir balsuosime dėl visko kas yra siūloma. Ir e, tą galės daryti visi nariai, bet iki šiol e, mūsų ketinimas yra aptarinėti kandidatų techninės kvalifikacijas. Dėkuoju Jums, kad atvykote pas mus ir tikiuosi, kad e, tuoj pat galėsime tęsti posėdį e, ir išklausyti kitą kandidatą. Dėkui. The... Vėl e, atnaujinu posėdį, sveikinu atvykusi poną Italą. E, jis yra vienas iš mūsų, kažin ar čia reikia jį sveikinti atvykus. Tačiau, kaip ir kitiems kandidatams, jums suteikėme apie penkias minutės, kad e, galėtumėte paaiškinti, kodėl jūs priėmėte, kodėl jūs nusprendėte kandidatuoti į e, Europos audito rūmų narius. Dėkoju pirmininkė, e, kolegos, man tikrai ir garbė, ir malonumas čia šiandieną pasakyti prieš jūs, bet e, turiu iš karto prisipažinti, kad gal pirmą kartą šiame komitete jaučiuosi šiek tiek, šiek tiek nervinuosi. Keletą žodžių apie savo biografiją norėčiau pasakyti. Aš esu dirbęs visose e, valstybės lygmenyse, valstybės tarnybos e, lygmenyse, Pradėjau e, nuo vietos valdžios Turkų savivaldybėje, po to nacionalinėme parlamente, na, o dabar ES lygmenyje Europos parlamente. Esu taip pat dirbęs teisėjų ir e, įvairių e, smulkių ir vidutinių įmonių valdybos narys, esu dirbęs taip pat ir prokurorų, ir policijos viršininku. Kai kas e, galbūt nežino dar vieno dalyko, aš e, užsiminėjau karate e, nuo ankstyvos jaunystės ir iki pat dabar ir tai leidžia man jaustis gana stipriai. Dabar keletą žodžių apie savo pasirengimą būti auditorium. Turiu paminėti, kad esu dirbęs e, Suomijos banko ir e, Suomijos inovacijų fondo auditoriumi. Taip pat e, dirbau kaip auditorius savivaldybės įmonėse ir taip pat esu dirbęs privačių kompanijų auditoriumi. Tačiau, ko gero, didžiausią patirtį aš sukaupiau kaip šio komiteto narys ir pranešimų autorius. Jeigu būsiu išrinktas, susitelksiu ties veiksmingumu, skaidrumu ir bendradarbiavimu. Trim svarbiausiais dalykais. Ką tai reikštų praktikoje? Visų pirma, visada turime užduoti savo klausimą, ar veikiame veiksmingai, ar taikome pažangiausią praktiką, ar tinkamai naudojame savo išteklius siekdami tikslų ir ar mes nuolat ir kritiškai vertiname savo darbą. E, šiuo būdu e, veiklos auditas e, padeda geriausiai vertinti, kaip siekiama politinių tikslų. Veiksmingumą taip pat galima užtikrinti teikiant reguliarias biudžeto vykdymo e, patikinimo deklaracijas. Kartais tokios deklaracijos leidžia patvirtinti faktą, kad pažangos nėra siekiama. Kol kas e, klaidų e, lygis yra per nelik didelis ir kai tai tęsiasi ilgesnį laiką, kyla klausimas, ar pakankamai veiksmingai dirbame. Uh, Reikia ieškoti sprendimų, kaip paklaidų lygį galima būtų sumažinti. Daugeliu atveju, kada padaromos klaidos, ES turėtų taikyti valstybėms narėms sankcijas. Antra, e, skaidrumas yra visos sistemos kertinis akmuo. E, mokesčių mokėtojai turi žinoti, kaip leidžiami pinigai. E, biudžeto kontrolės komitetas turi užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų susipažinti su um, dokumentais ir informacija, kuri leistų uh, jiems uh, tinkamai atlikti savo pareigas. Na ir trečias elementas - bendradarbiavimas tarp įvairių institucijų ir ypatingai su valstybėmis narėmis yra labai svarbus. Mums reikia ieškoti bendradarbiavimo ir bendrų tikslų dvasios santykiuose su visais. Dabartinėme ekonomikos klimate yra nepaprastai svarbu užtikrinti, kad ES lėšas būtų teisingai leidžiamas. Ir čia e, Europos audito rūmams tenka ypatingai svarbus vaidmuo. Man būtų garbė dalyvauti šiame darbe. Dėkoju. Dėkoju, kaip ir e, įprasta, pirmiausia steiksime žodį mūsų komiteto pranešėjai. Prašau. Ačiū pirmininkė. Sveikiname poną Italą kaip kandidatą į audito rūmų auditorių poziciją. Iš tikrųjų išsigandau, kai pasakėte, kad užsimete karatė, e, bet gal tai tikrai yra gera patirtis. Jūs puikiai žinote, kaip dirba šitas komitetas, kaip mes bendradarbiavame su audito rūmais. Ir išdėsite tris principus, kurie yra svarbiausi. Ir iš to matome jūsų pasirengimą, jūsų atvirumą, nuoširdumą. Bet norėčiau užduoti klausimą, kai jūs dirbsite kitoje barikadų pusėje, taip sakant, audito rūmose, Kaip manote, jūsų žinios apie šitą komitetą, apie jo reikalavimus, kaip manote, turėdamas šitą, šitą žinias, šitą patirtį, kaip jūs imsitės, kokių reformų ar pakeitimų e, jūs imtumėtės auditorumuose tam, kad auditorumai dirbtų efektyviau. Dėl gyvenimo prašymo jūs kalbate apie pavadavimus, jūs vis pavaduotojas ir pavaduotojas, ar čia blogai išversta, ar, ar čia Suomijos tokia sistema, ar jūs buvote paskirtas į tuos postus konkrečius, ar, ar jūs tik tai buvote laikinai einantis pareigas ar pavaduotojas. Ir kaip jūs mm, atsisakysite ar paliksite visus savo įsipareigojimus savo šalyje, Suomijoje e, ir Europos Sąjungos parlamente, Europos parlamente. Jeigu būsite paskirtas auditoriumi, kaip jūs mm, atsisveikinsite su visais politiniais ir kitokiais įsipareigojimais. Ačiū. Pone Itala, galite sakyti. Ačiū. Voin viedä sitä viestiä, jonka, jonka täällä valiokunnan jäsenenä olen oppinut. Galiu į audito rūmus nunešti tą žinę, kurią supratau šitame komitete, tapę šio komiteto noriu. Supratau, kad iš savo patirties galiu prisidėti prie mm, jų darbo. Uh, savo, iš savo civilinės patirties, turėjau labai daug patirties ir manau, kad mm, ta patirtis buvo, turėjo būti naudinga. Manau, kad ir auditų rūmose mano patirtis bus labai naudinga. Iš tikrųjų, auditoriai yra iš labai skirtingos aplinkos surinkti ir būtent ta skirtinga patirtis ir, yra labai praturtinanti. O kalbant apie laikinai einamas pareigas, mm, Čia tikriausiai turite policijos rytyje mano įnamus postus. Aš nebuvau paskirtas į jokį konkretų postą. Aš laikinai jau tas pareigas tam tikrais atvejais, kai tas asmuo ar buvo sirgo, ar buvo išėjęs atostogų. Būtent todėl aš čia yra, esu laikinasis, visur laikinasis. Uh, Žinoma, dirbau ilgą laiką policijoje, todėl daug kartų esu buvęs laikinasis kažkas. Kalbant apie mano įsipareigojimus, apie mano veiklą, aš iki šiol einu pareigas e, keliose įstaigose Suomijoje, kaip jūs pati sakėte. Bet kartoju, jeigu būsiu e, paskirtas auditoriumi, atsisakysiu visų įsipareigojimų ir visų postų. Ačiū. Pone Ivanova. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Itala. Aš taip pat džiaugiuosi matydama jūs čia. Ir susidomėjimu išklausiau jūsų pasisakymo, nes jūs vienas iš nedaugelio kandidatų, kurie akcentavo, kad esate pasirengęs bendradarbiauti su Europos parlamentu ir su Kokobų komitetu. Būtent to mes iš jūsų ir tikimės. Noriu užduoti klausimą, kuris buvo užduotas ir kitiems kandidatams - finansinių priemonių klausimas. Pakartosiu jį ir jums. Kokį vaidmenį auditorumai jūsų nuomonė turėtų vaidinti uh, vertinant tų finansinių priemonių panaudojimą. Konkrečiai turiu omeny e, stabi, finansavimo stabilumo mechanizmą, e, kuriams numatyta 60 milijardų eurų biudžetas, tačiau vėliau tas, e, ta, ta priemonė taps dviem atskiromis priemonėmis po 2014. Tuo tarpu sutartyje nėra nuostatų, kurios numatytų, kad audito rūmai gali tikrinti lėšų panaudojimą iš to mechanizmo, bet ką jūs darysite, kad audito rūmai vaidintų kiek įmanoma aktyvesnį vaidmenį tame? Ponas Itala dabar prašau. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä haasteita, mitä tilintarkastustuomioistuimella tällä hetkellä on. Meillä... Manau, kad čia vienas iš didžiausių iššūkių audito rūmams. Mes dabar patiriame labai sunkia ekonominė krizė, dėja kol kas nematome šviesos tunelio gale. Dabar ES skiria įvairiausią pagalbą valstybėms narėms per įvairiausias priemonės, bet E, valstybės, mm, valstybių narių šitų priemonių panaudojimo e, piliečiai negali patikrinti. Mes kalbame apie labai dėlės sumas. Kalbame taip pat ir apie ES patikimumą. Mums reikia stipraus prižiūrėtojo ir iš ES pusės, ir iš audito rūmų pusės. Audito rūmai turi turėti visas galimybės, visas priemonės, kad galėtų vykdyti e, tinkamus tikrinimus ir paruošti patikimas ataskaitas tam, kad e, vyktų visų šių lėšų panaudojimo kontrolė. Kitaip nežinau, kaip mes užsitikrinsime piliečių pasitikėjimą. Jeigu už uždarų durų spręsime šios klausimus, jeigu trūks skaidrumo, e, E, piliečiai mumis nepasitikės. Bent jau mano tokia nuomonė. Todėl manau, kad auditorumų e, skaidrumas yra esminis e, klausimas, ypač kalbant apie ateitį. Pona Sodį. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma e, pasakyti, kad aš tikrai džiaugiausi tais atvejais, kuomet vyriausybės e, vyriausybių nariai e, skiria, siūlo e, kaip kandidatus į auditorumus buvusius parlamentarus, buvusius Europos parlamento narius, man atrodo, kad tai rodo, kaip kokie puikūs specialistai atina Europos parlamentą. Ir man atrodo, kad e, sprendimas steigti jūsų kandidatūrą į šį atsakingą postą tikrai daug pasako. Aš perskaičiau jūsų atsakymus į uh, anketą, ir klausime į tai, kokie jūsų santykiai su aud nacionalinė audito institucija, man atrodo, yra ypač aktualu. Mes e, svarstydami kandidatūras kalbame apie techninės detalės, apie, e, pro, prof, apie profesinius įgūdžius. Jūs esate dirbęs Jūs žinot, turite politinio vyriausybinio darbo patirties, išmanote e, parlamento nario darbo. Manau, kad jūs būtumėte puikus auditorumų narys, būtent tokių mums ir reikia. Like... Na, ar, nežinau, ar jūs norite į tai atsakyti, jeigu norite, turite galimybę, žodis jums. E, e, Labai ačiū už tokius malonius žodžius. Dėl bendradarbiavimo norėčiau pridėti, kad bendradarbiavimas yra labai svarbus. Nepriklausomumas irgi labai svarbu, bet tai nereiškia, kad jeigu esi nepriklausomas, turi kažkur kampe tūnoti, slėptis nuo visuomenės. Tikrai ne. Mes, kada esi nepriklausomas, turi bendradarbiauti. Būtent tam, kad pelnytumėm piliečių pasitikėjimą. Manau, kad audito rūmams labai svarbu bendradarbiauti su Europos parlamento komitetais, ne tik tai su šituo komitetu, bet ir su kitais, nes net ir tada, kai šitas komitetas patvirtina tam tikrą dokumentą, reikia susisiekti ir su kitais e, komitetais. Pavyzdžiui, dabar e, vyksta mm, žemės ūkio politikos pertvarkymas, e, nors Žemės ūkio komitetas nesikreipė į audito rūmus ir e, nevyksta jokio, joks bendradarbiavimas, manau, kad tai turėtų pasikeisti, e, keičiant tokią svarbą politiką, vykdant tokias svarbas reformas, reikėtų keistis informaciją. Mm, gauti informacijos iš auditorumų, kad sprendimai būtų priimami turint kuo daugiau duomenų ir informacijos. Manau, kad yra labai svarbu ir būtent taip auditorumai gautų svaresnį vaidmenį. Ačiū dabar Ingeborgė Klesler. Dėkui. Aš tikiuosi, kad jums pavyks išlaikyti šį siekti šio tikslo ir sumažinti atstumą tarp e, Strasbūro ir Briuselio. Turiu klausimą apie specialiasias ataskaitas. Man atrodo, kad jas reikia renkti taip, kad jos bent jau būtų vertos to popieriaus, ant kurio jos spausdinamos. Nes e, mes vien, vienokia procedūra vyksta komisijoje, kitokia procedūra vykdoma audito rūmose. Ir noriu užduoti iš kokį klausimą. Jeigu ir toliau viskas bus tvarkoma kaip dabar, daroma taip dabar, man atrodo, kad reiks dar išsameu į tai gilintis. Turiuomenį ataskaitas apie agentūras ir, ir informaciją, kuri mums nėra aiški. Mums reikia aiškiai surašytos informacijos, kad suprastumėme, apie ką kalbama. Ar jūs galite pažadėti, kad e, tai, tai bus pasiekta, kad, kad tai bus daroma ir kad specialiosios ataskaitos ateityje bus kitokios? bendradarbiavimo klausimas. E, Europos parlamento biudžetas sulaukia didžiulio susidomėjimo, bet aš nebejoju, kad yra ir kitų e, aktualių sričių. Mums reiktų, mes pagidautume ilgalaikio nuoširdaus bendradarbiavimo, nes dabar mums audito rūmų pagalbos reikia labiau nei bet kada. Visiškai E, sumenko pasitikėjimas Europos institucijomis, Europos parlamentu. Galbūt galėtumėte padėti ta, tai pakeisti. Ačiū. Visiškai pritariu. Bendradarbiauti turi visos institucijos, taip pat reikia bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Ruošiant specialiasias ataskaitas, taip pat yra problemų jos labai vėlai paruošiamos, labai ilgi terminai. Būtent per specialiasias ataskaitas, kurios turėtų greičiau būti paruošiamos ir būti trumpesnės, auditorumai paskelbė savo nuomonę. Turėtumėm kartu pasvarstyti, kokie yra svarbiausi piliečių nerimą kelintis klausimai, uh, E, ką reikia daryti, kad ES patikimumas ne tik tai būtų išlaikytas, bet ir auktų, didėtų. Žinoma, yra tokių ataskaitų, kurios labai sunku perskaityti ir mm, suprasti. Reikia porą kartų perskaityti, kad e, suprasčiau, kokia pagrindinė mintis. Žinoma, ataskaitos turi būti techninės, juridinės, bet e, jos turi būti suprantamos audito rūmai galėtų būti atviresni. Tikrai pritariu, kad ataskaitos turėtų būti aiškesnės, kad ir pilietis galėtų jas perskaityti ir suprasti. Nematau mm, daugiau norinčių pasakyti, tad ir vėl suteiksiu žodį mūsų pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Kolegė Ingeborgai norėjau pasakyti, kad šitas ponas nebus mūsų patarėjas, jisai turi būti nepriklausomas net ir nuo parlamento. E, man atrodo, kad ponia Kortinas šiek tiek truputėlį įnešė tokio e, nepasitenkinimo ir liktai mes pradėjom pulti visus kandidatus. Tiesiog norėčiau padėkoti ponui Italai už atsakymus. E, ir už tą kūrybingumą tikriausiai jūs esate susinervinę, susijaudinęs. E, iš tikrųjų labai įdomu buvo jūsų klausyti, nes sakote, kad reikėtų bendradarbiauti audito rūmams ir su kitais komitetais. Iš tikrųjų tai yra puikia mintis. Nežinau, ar užteks mums išteklių ir žmogiškų ir, ir, ir, ir finansinių, bet tikrai puikia mintis bendradarbiavimas, nepriklausomumas ir e, pasitikėjimo kūrimas, manau, kad tai yra labai svarbus klausimai, taip pat ir aiškesnių ataskaitų kūrimas, tai labai svarbus tikslas. E, jeigu jūs tapsite auditorumų nariu, turėsime puikų e, naują auditorių, kuris prisidės prie auditorumų darbo. Ačiū. Dėkoju. Tokiu e, būdu šio ryto posėdį ir baigiame. Dėkoju ponui Itilai. Tikiuosi vėl pamatyti jūs trečią valandą po pietų. Ich wollte mich über die Raumtemperatur hier beschweren. Es ist eiskalt und zwar schon seit Stunden. Okay. E, pone Greslė, norėčiau pasiskūsti dėl to, kad posėdžių salėje yra labai šalta.